Mrs. First. I am it. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este encuentro. Les voy a dar tiempo para que usen sus auriculares y se den cuenta de los extraordinarios servicios de internet. Ponas ir ponai, norėtumėm pradėti savo susitikimą, konferenciją šios dienos. Vertimo režimas užtikrintas į daugelį kalbų. Pradedame nuo žmogaus teisų pakomitečio posėdžio. Pirmiausiai, proto, ar turite pastabų dėl darbo tvarkės, jeigu netomet įtvirtiname. Toliau reikia pasakyti ties pirmininko pranešimais, kad nebuvo jokio sustikimo mūsų po paskutinės Strasbūro sesijos, po sustikimo lapkričio 28 dieną, taigi nėra skubos tvarka teikiamų rezoliucijų jokių. O kitą savaitę Strasbūre bus 2016 e, metų Sakarovo premija apdovanoti laureatai Nadija apdovanotas laureatas Nadė Murat ir Lamjadži Bašar ir prieš tai 12 dieną bus e, apsikeitimas nuomonėmis su laureatėmis jungtinėme Deve Afet ir Druo komiteto sustikime nuo 7 vakaro iki 8.30. Jeigu nėra prieštaraujančių, tvirtiname taip pat ir 16 metų lapkričio 9 protokolą. Taigi jis patvirtintas ir iš karto galime pereiti prie šios dienos temos konfliktinės zonos e, rytų partnerystėje ir žmogaus teisų padėtis. Čia reikia pasakyti, kad vienas mūsų prelegentų pranešėjų neatvykęs, bet galime pasveikinti čia priekyje pana Dirka Šiubelį. Jis yra rytų partnerystės e, dvišalių e, ryšių palaikymo skyriaus e, vadovas EIVT. E, E, toliau ponas Lorenzas Meredith iš Europos komisijos dalyvaus e, C generalinio direktorato, rytų kaiminystė direktorius, ponas Daniel Kočiabo iš Europos tarybos e, politinių klausimų e, skyriaus, direktorius pavaduotojas ir ponas Andrės Rač iš Suomių tarptautinių reikalų instituto. Pone Valenciano e, negalėjo pirmininkauti. Hmm, tai aš tą darysiu šiandieną už ją ir sveikinu jos vardu mūsų konferencijos dalyvius. Taip pat mes bendradarbiaujame su Euronės parlamentinė delegacija. Visuomet esame už tai, kad palaikytumėm gerus ryšius tarpusavyje. Dėl to sutikome su ponios Aitė Hautala pasiūlymų organizuoti Euronesto parlamentinę asamblėją kartu su mūsų komiteto posėdžiu. E, rytų partnerystė, ji yra delegacijos pirmininkė ir mes e, labai džiaugiamės tuo, kad galime ją čia pasveikinti. Kalbėsiu toliau angliškai, nes bus greičiau. Pone Autala kartu su manimi labai griežtai ves posėdį, ves mūsų konferenciją, stengsimės skirti visiems laiko kalbėti ir visus išgirsti. Rytų partnerystės regionas yra labai svarbus ES ir svarbus taip pat esminis e, veiksnys, kalbuojant e, apie ES e, naują globalinę strategiją ir jos sėkmę. Pagal ES rytų partnerystę e, ir jos principus e, mūsų politikos kryptis yra paremta diferencijuota partnerystė e, siekiančia paremti reformas ir glaudinti ryšius Europos Sąjungą. Žmogaus teisų ir demokratijos bei universalių vertybių apsauga yra pagrindiniai įsipareigojimai, kurios prisima mūsų partnerės šalis. Ukraina, Moldova ir Gruzija mm, bendradarbiauja su mumis pagal asociacijos mm, darbo atvarkę, Armenija. Kaip tik dėrėjosi dėl naujo pagrindų susitarimo praeitais metais, o Azerbaidžianui yra suteikta perspektyva dėrėtis dėl tokio susitarimo, dėl partnerystės ateityje. Ar patvirtino lapkričio 14 dieną susirinkę užsienio reikalų ministrai. ministrai. Mm, kalbėsime mm, šiandieną apie visas e, e, rytų partnerystės šalis, kuriuose vyksta konfliktai, tai yra Krymas, Donbasas, uh, E, kaip regionai Ukrainoje, Transnistrija, Moldovoje, Kalnų Karabachas, Azerbaidžiane ir Armenijoje. Ir Cchinvalio regionas, Pietų Osetijos regionas e, Gruz... Gruzijoje. E, visuomet dėl tokių konfliktų kyla daugybė problemų tose ginčytinose teritorijose žmonės markiai nukenčia, žmogaus teisės e, e, jų yra nepaisomos, teisingumo sistema neveikia sklandžiai ir kaip tik dabar norėsiu suteikti žodį poniai Autalai. Ačiū, Betris. Aš taip pat norėčiau pasveikinti dalyvius, kurie atvyko į šią konferenciją. Man labai norisi nuoširdžiai padėkoti žmogaus teisų komitetui, kuris kartu su delegacija suorganizavo šitą susitikimą, kadangi aš vien, pakomitetėje dirbu ir esu viena iš pirmininkių rengiant teisės aktą. 2011 metais buvo suformuluotas uh, E, tą nuostatą sukurti formą diskusijoms apie rytų partnerystės valstybės. Tuomet buvo manoma, kad politinis dialogas yra efektyvi priemonė užtikrinant stabilumą, saugumą ir galbūt nebūtinai minint europinę integraciją. Tai galimybė aptarti politinius klausimus su rytų partnerystės valstybėmis, ar tai būtų uh, labai jautrus ar kokie nors konfliktiniai klausimai. Svarbu atsižvelgti į politinę realybę ir tiesiog kalbėti kaip partneriams. Per tuos penkerius metus buvo suprasta, kad reikia tam tikro laiko, kad suprasti, kaip reikėtų konstruktyviai spręsti problemas. Mes palaipsniui irėmės į priekį. Euronės parlamentinės asamblėjos nariai iš anksto buvo informuoti apie mūsų iniciatyvą ir e, mes norėjome, kad būtų dalyvaujama įtraukiai. Mūsų rytų partnerystės e, valstybės valstybių atstovai ir Euronest atstovai yra šioje posėdžių salėje ir aš norėčiau suteikti jūsų pranešėjams e, žodį, kad jie pristatytų savo požiūrį. Šita parlamentinė asamblėje nereiškia, kad mes kokius nors vienašališkus sprendimus ar deklaracijas priimsime dėl trečiosios šalies, kurios atstovų nėra šiame forume. Tiesiog mes norime galvoti apie politinės, e, politi, politinės įsišalytų konfliktų sprendimo galimybės. Jeigu mes pripažinsime žmogaus teisų universalumą ir jeigu mes e, kovosime, kad nebūtų uh, pažeidimo žmogaus teisės įtraukiant e, eilinius piliečius, manyčiau, galėtume surasti konkrečių sprendimų, e, diskutuodami ir nebūtinai sėdėdami prie diskusijų stalo. Aš tikiuosi įdomių pranešimų ir įdomios diskusijos. Aš manyčiau, kad reikėtų atlikti poveikio įvertinimą, numatyti potencialius ES institucijų tolesnius žingsnius, kad būtų stiprinama žmogaus teisų apsauga ir žmogaus teisės rytų partnerystės valstybių konfliktinėse zonose. Ir tie pažeidimai atrodo tęsis ir ateityje. Regione buvo imtasi priemonių priimant įvairias sprendimo sureguliavimo rezoliucijas. Manyčiau, kad šita asamblėja padės pasiekti pažangos, taikant žmogų teisų apsaugos standarus žmonėms, kurie yra paleisti konfliktų tam tikrose teritorijose. Kitas klausimas - tarptautinės teisės aspektai kaip tam tikrose konfliktinėse zonose e, nukreipti tam tikrus ginčius į tarptautinį tribunolą. Pietų Osetijoje vykus Gruzijos ir Rusijos konfliktui buvo pasakyta, kad teismas tiesiog peržiūrės savo požiūrį į sprendimus, kurie buvo priimti iki with President Vladimir. Iki 2008 metais lakučio 16 dieną. Tačiau buvo teigiama, kad teismas tiesiog nesilaikė tarptautinių standartų. Tarptautinio tribunolo prokuroro ataskatoje tai atsispindėjo, kai buvo sprendžiamas Rusijos ir Gruzijos konflikto klausimas. Jeigu Rusija tiesiog atsisakys būti sutarties dalimi, kaip tai paveiks kitus konfliktinius regionus, kaip tai paveiks e, sprendžiant klausimą dėl Krymo aneksijos ir kaip tai paveiks e, apskritai bendradarbiavimo ryšius su rytų, Europos, rytų partnerystės valstybėmis partnerėmis yra numatytos atitinkamos konstitucinės pastabos, kurios įsigalios tik tai po trijų metų, galvojant apie santykius su tarptautiniu tribunolu. Tačiau kaip tai palies apskritai šitų rytų partnerystės valstybių ryšius su tribunolu ateityje? Aš norėčiau priminti, kad didžiausia didžiausias abejonės kyla dėl tų žmonių padėties, kurie yra paliesti krizinės situacijos ir gyvena konfliktinėse zonose. Todėl mes turime pagalvoti, ką ES ir kitos suinteresuotos šalys padaryti, kad būtų apginti šių žmonių interesai šiuose regionuose. Taigi suteiksime žodį pranešėjams, kiekvienam galimybę pasisakyti 10 minučių, o po to jau suteiksime galimybę reaguoti dalyviams nelgiau kaip vieną minutę. Pristatysiu kolegą Šubels. Šubel. Norėtume padėkoti jam už tai, kad atvyko į mūsų Mm, darbą ir norėčiau pasideikčiaukti puikiu bendradarbiavimu su jūsų vadovavimu padaliniu. Mm, and, uh, first... Dėkoju. Labadiena visiems. Uh, Dėkuoju, kad pakvietė dalyvauti šiame svarbiame renginyje. Manau, kad jis yra tikrai labai savalaikis. Ir iš tikrųjų tema sudėtinga, uh, tačiau labai svarbu, kad ji būtų tinkamai aptarta atvirai, nieko neslepiant. Norėčiau pradėti savo trumpą pasisakymą e, nuo Nelsono Mandelos žodžio. Jis sakė, kad žmonėms atm... neleisti žmonėms naudotis e, žmogaus teisėmis yra neikti patį žmogiškumą. Man atrodo, tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Jeigu pasižiūrėtume į rytų partnerystės regione esančius konfliktus, tai rastume daug panašumų keturiuose, keturiais atvejais, kurie prasidėjo iki 2014 metų, ypač Abhazijoje, Pietų Osetijoje ir Kalnų Karabache. E, jeigu pažiūrėtume žmogaus teisų padėtį, vis, visur buvo panašu, nes de facto yra pripažįstama e, tam tikros šalies valdžia ten šiuo atveju Rusijos ir, mat, ir ten t, t, t, turėtų būti žmogaus teisės saugomos. Tačiau atsitinka taip, kad žmogaus teisėmis naudotis yra sunku, žmonėms nėra numatyta prieiga prie teisingumo struktūrų. E, e, galėčiau sureaguoti jūsų klausimą iškeltą jau pradžioje, be abejo. Mes turime pasitikėti savo tarpininkais, tais, su kuo galime diskutuoti, kalbėtis, tai yra ir nevyriausybinio organizacijų atstovai, kai kurie vyriausybinio organizacijų atstovai, turime stebėti žmogaus teisų padėti nuolatos visą laiką ir turime iš viso E, žiūrėti, ar įmanoma e, kreipti žmonėms į nevyriausybinę organizacijų atstovus dėl žmogaus teisų užtikrinimo. Ne visada tai būna. Krymas yra tokia sudėtinga situacija. De facto e, ši teritorija yra kontroliuojama Rusijos. Dabar žmogaus teisų situacijos padėtis yra viena iš blogiausių iš visų konfliktų rytų partnerystės regione. Totorių E, totoriai ir politiniai aktyvistai patiria didžiulių, didž, didžiulių sunkumų, jie patiria persekiojimus, mušimus, grasinimus. Ir manau, kad į tai svarbu atkreipti visuomenės dėmesį, svarbu sekti, ką turime nuveikti ten, kasdien dar apie Ukrainą. Jeigu pažiūrėtume į patį konfliktą, Rytų partnerystės regione Ukrainos situacija yra praščiausia ir situacija ir toliau labai nepastovi, sunkiai prognozuojama. Daugybė žmonių buvo nužudyti, 22 tūkstančiai patyrė sužeidimus ir situacija blogėja ir toliau. Jeigu skaitytumėte dailinius arba atitinkamų organizacijų E, pranešimus, tai pamatytumėt, kad e, ir toliau e, blogėja situacija. Žmogaus teisų pažeidimai rytų Ukrainoje yra ko gero viena iš tų situacijų, kur sprendimai reikalingi skubiausiai. Žmogaus Bėgelių komisariato vyriausiojo duomenimis situacija ten yra ypatingai bloga. Prieš kelias dienas uh, žmogaus teisų organizacija iš Čekijos buvo išsiųsta. Iš LNR teritorijos. Ir mes matėme, kad e, ir toliau e, Krime ir Sevastopolyje e, kuriamos karinės infrastruktūros, visi žmogaus teisų pažeidimai ypač yra susijęs su E, totoriais, ypač tie, kurie e, priklausė totorių parlamentui to regiono ir tas parlamentas buvo paleistas. Dabar mes e, vėl išgirdome Rusijos aukščiausio teismo sprendimą draužiantį šiam organui rinktis. Mes matome, kad pusėsalis Krymo tebėra okupuotas, mes matome, matėme, kad buvo praktikuojami žmonių grobimai ir kankinimai šiame regione. Jaumedov e, Madžiliso e, vienas iš vadovų buvo pagrobtas, jis buvo uždarytas į psichiatrinį dispanserį ir ten jis buvo neva tyriamas, jis buvo e, paleistas dabar į laisvę ir visą tai mūsų praktikuoto spaudimo dėka. Tarptautinių organizacijų prieiga į šį regioną tebelieka labai ribota Ta, e, Europos tarybos generalinis sekretorius turėjo galimybę ten nuvykti, tačiau stebėjimo mechanizmai normaliai veikti negali, nes e, ten neįmanoma nuvykti ir atlikti normalaus stebėjimo darbo. Svarbu, kad tarptautinis dėmesys e, šiam regionui būtų išlaikytas. Svarbu, kad būtų užtikrinti teismai, nešališki teismai žmonėms, kad mes galėtume ten dalyvauti, stengiamės tai daryti ir mes ir toliau kreipiamės į e, atitinkamas struktūras dvišalių susitikimų metu. Mes taip pat norėtume, kad e, už žmogaus teisų pažeidimus rytų Ukrainoje ir Kryme atsakingi asmenys būtų nubausti. Ir yra e, Ukrainoje daug perkeltų asmenų, jų. E, taigi tų viduje perkeltų skaičius nuolatos auga mes taikome asociacijos susitarimą, jis netrukus su Ukraina turėtų būti ratifikuotas, ten yra numatyti įsipareigojimai žmogaus teisų klausimų, geros valdysenos klausimais ir panašiai. Taip pat yra kalbama apie pagarbą mažumoms, jų teisėms, e, dialogui su mažumomis ir jų bendruomenėmis. Ir taip pat yra kalbama apie Ukrainos situaciją apskritai. Ir dar dėl Padniestrės porą žodžių. Ten žmogų, žmogaus teisų padėtis e, yra taip pat sudėtinga, kadangi Padniestrė nėra pripažinta tokia kaip vienetas. Ten reikalingas taip pat darbas koordinuojant pajėgas ir, ir veiksmus su vietos struktūromis. Trans, Padniestrėje e, E, veikia kai kurios organizacijos, kurios, valdovų veikia kurios organizacijos, kurios Padniestrėje veikti negali. Socialinių reikalų, pavyzdžiui, e, struktūros gali veikti šiek tiek lengviau. Spaudos laisvė, žodžio laisvė yra ribojama, žurnalistai, blogeriai, pilietinės visuomenės atstovai patiria grasinimus, gazdinimus. Uh, ir jie taip pat negali normaliai dirbti. Moldova nekontroliuoja Padniestrės regiono. Vietiniai žmonės patiria sunkumų. Jie turėtų turėti teisę naudotis tomis teisėmis, kurias numato tarptautinės konvencijos, kurias Moldova yra pasirašusi. Tačiau nekartą Europos žmogaus teisų teismas kalbėjo apie tai, kad Madnistrėje Rusijos federacija pažeidžia žmogaus teisės. Koks yra mūsų vaidmuo? Mes dalyvavome e, konfliktų sprendimo procese labai aktyviai, bet kalbant apie žmogaus teisų padėtį, mes kalbėjome pirmiausia apie ribojančių priemonių taikymą, kalbėjome apie tai, kad yra pažeidžiamos nuosavybės teisės ir kol kas atsakymų šios klausimus nesame sulaukę ir mes bandėme laikytis konstruktyvaus požiūrio susijusio su konfliktų sprendimu e, kur buvo kalbėta apie dviejų bankų situaciją, apie verslo struktūras. E, mes taip pat manome, kad čia ES gali pasinaudoti savo e, spaudimu, kad galėtų situacija būti lengviau išspręsta dėl Gruzijos. Mes taip pat stengiamės palaikyti taikos procesą ir, jo, ir problemų sprendimo Gruzijoje, Abhazijoje ir Pietų Osetijoje. Buvome nusiuntę ten stebėjimo misiją, e, turime Pietų Kaukazų specialųjį atstovą Europos komisijoje. Kartu dirbome su jungtinių tautų organizacija BPO struktūromis tam, kad galėtume e, geriau spręsti tuos konfliktus. Vyksta taip vadinamos tarptautinės Ženevos diskusijos. E, mums būtina turėti nepriklausomą informaciją apie žmogaus teisų padėtį Gruzijoje ir Osetijoje. Osetija de facto kontroliuoja Rusiją ir vėlgi įgaliotos organizacijos turėtų turėti teisę atvykti ir stebėti žmogaus teisų padėtį. E, Ženevos tarptautinėje diskusijoje jungtinės tautės, tautos stengiasi reikšti paramą žmogaus teisų problemų sprendimui, tačiau vietos struktūros dažnai priešinasi šiems bandymams. Mes e, Tik tai e, norėtume pasakyti, kad žmogaus teisų padėties e, klausimai turi būti ir toliau keliami. Svarbu sekti, kokia yra susiklošiusi padėtis, kaip gyvena etniniai gruzinai ir kai, kokia yra jų padėtis. E, laisvo judėjimo pasiekti pavyko. Taip pat buvo, taip pat labai aktyviai aktyviomis e, temomis e, Ženevos diskusijos metu tampa prieiga prie švietimo, e, laisvo judėjimo klausimai ir panašiai. Metų metus mažėjo galimybės veikti žmogaus teisų srityje šiuose regionuose. Junktinės tautos laikosi nesikišimo politikos, tačiau buvo sudaryta komisija, kuris stebėtų žmogaus teisų padėtį Abhazijoje um, which is a major breakthrough. Mr. Hammerberg has done the same in Transnistria. Padniestrėje buvo imtasi panašaus sprendimo prieš keletą metų. Netrukus bus paskelbti e, ekspertų e, pranešimai. Ir dar apie Kalnų Karabachą žodis. Tai yra irgi ta situacija, apie kurią gal žinom mažiausiai, jeigu kalbėtume iš žmogaus teisų padėties perspektyvos. Mes norėtume pasakyti, kad mes reikalaujame, kad būtų laikomasi e, paliaubų ir kad būtų imamasi konflikto sprendimo nesilaikant jokių iš ankstinių nuostatų. Ir dabar susitikimas yra numatytas Hamburgė ir turėtų susitikti e, kompetentingų struktūrų atstovai, kur galima būtų pasiekti pažangos. To susitikimo Hamburgė metu būtų galima pasiekti pažangos visuomenės kūrimo priemonės, kurios yra numatytos ir taip pat manome, kad bus pritaikytos kitos taikos kūrimo priemonės. Tam gali būti reikalinga mūsų pagalba, mes pasirengę ją suteikti. Mes taip pat taikos kūrimo veiklą remiame ir Europos partnerystės priemonės dėka. Tiek kalbant apie Kalnų Karabachą, tiek kalbant apie e, visą eilę E, tai e, mes bandame e, pasiekti, kad valstybės nesilaikytų viena kitos atžvilgių priešiško nusiteikimo ar, ar nelaikytų vienos kitos priešais, o problemas spręstų. Tiek būtų mano pasisakymo. Dėkui. Much, uh, to... Ačiū. Manau, tikrai verta buvo steigti tą papildomą minutę, nes mums visokia informacija yra vertinga, bet žinoma, kad turim Turim laikytis visiems kalbėti skirto laiko. Jums puikiai tą pavyko daryti iš tikrųjų. Dabar panas Lawrence Meredith dar kartą pristatysiu. Jis yra C generalinio direktorato, kuris kūruoja rytų kaiminystės klausimus Europos komisijoje. Direktorius iš Europinės perspektyvos be abejo pristatys visus šios klausimus ir taip pat ir finansinę ir techninio pabudžio paramą paminės. Dėkoju. Ačiū. Tikrai labai džiaugiuosi galėdamas būti čia ir kaip jau buvo pasakyta, kalbam be galo svarbę temą ir ką jau ir Dirkas sakė, yra tiesa, aš pridursiu tik porą minčių. Pirmiausiai, kaip ir Dirkas jau sakė, yra labai svarbu kreipti dėmesį į politinę darbo atvarkę, kaip mes įgyvendiname tai, ko siekiame. Turi būti tam tikras politinio pobūdžio e, profiliavimasis ir profiliavimas ir galvojimas apie tikslingą paramą ateityje. O kitas dalykas, ponė pirmininkė, kaip ir jūs jau kalbėjote apie išaldytus konfliktus, aš e, asmeniškai visiškai sutikčiau su jumis, kad jie nėra išaldyti ir, ir, ir iššūkiai, su kuriais susidurėme, yra tik uh, dalinai apriboti dėl to išaldimo, bet pati ryškiausia problema yra ta, kad e, esmės tai nekeičia, konfliktas neišspręstas. Ir jau Dirkas užtektinai kalbėjo apibūdindama situaciją. Aš e, tik pasakysiu, kad turim daryti viską, ką galima, kas yra mūsų valioje, kad vis dėlto rastųsi tas ryštas užbaigti konfliktus. Ir vyriausiai įgaliotinė nulat kalba apie šios dalykus, kuomet ta kalba pasisuka apie strategiją mūsų ir apie atitinkamus dokumentus. Dėl vertybinio, vertybiniams klausimams skirtų aspektų ir nežiūrint jau sektorinės paramos, mes aiškiai pabrėžiame, koks svarbus mums yra teisinės valstybės e, principas ir visuomet juo vadovaujamės e, rytų kaiminystės politikoje. Antra, esam įsipareigoję taip pat e, užtikrinti ir prisidėti prie, prie saugumo užtikrinimo. Ir darbas ginant žmogaus teisės ir užtikrinant saugumą yra viena kitą papildančios e, sritys, kryptis, be vieno negali būti kita ir, ir atitinkamai formuojame ir mūsų veiksmų planus. Mes e, tikrai nepripažįstame to, ką pripažįsta gal tikros kitos šalis ir stengiamės laikytis savo linijos ambicingai, veikti konkrečiai vietoje O kaip dabar remiame, kokie konkretūs pavyzdžiai galėtų būti, tai siekiame užtikrinti fizinį saugumą, žmogaus teisų stebėseną deramą. Čia, pavyzdžiui, ES teikia paramą per labai svarbę ES stebėsenos misiją Gruzijoje Čia, pase atskalūniškose regionuose e, dirbame, siunčiame savo žmonės e, Ukrainai, e, teikiame paramą dėl sienų apsaugos ar priemonių įvedimo. Taip galima apsaugoti žmonių gyvybės, kurie, kurie mėgina kirsti sieną. Pavyzdžiui, nuo 2014 metų 25 milijonai eurų yra skirta mm, SBO e, misijai Ukrainoje e, ir Minsko paketo priemonių įgyvendinimui. Yra dalyjama humanitarinė pagalba atsidūrusiems nepritekliuje. Ir, ir tai yra tik tai keli pavyzdžiai, aš aišku viso išsamaus sąrašo neminėsiu. Taigi dabar pereisiu prie įtraukties ir um, ir traktavimo visų vienodomis teisėmis. Tas irgi yra labai svarbu nukentėjusiems žmonėms. Moldovai, pavyzdžiui, skiriame 28 milijonų eurų paketą tiek Agazijoje, tiek e, Padnestrėje. Tos lėšos yra įvairiai pritaikomos sveikatos apsaugos sektoriuje, renovuojant mokyklas. Tai tokie praktinio pobūdžio pavyzdžiai, momentai parodantis, kad mes siekime padėti žmonėms spręsti jiems kylančius iššūkius. Ir iš tiesų čia galime prisiminti tą e, Mandelos e, citatą dėl to, kad e, neleisdama žmogui naudoti savo kaip žmogaus teisėmis, tiesiog paminėjo žmogiškumą. Ir savo, tai tiesiog paminėjo ir savo žmogiškumą. Ir apskritai kalbant, tikimės, kad visos tos priemonės kada nors lems, kad bus taikiai išspręsti konfliktai. Trečias dalykas - prieiga prie sveikatos priežiūros um, paslaugų ir um, pastogės suteikimas, uh, prieglapščio uh, suteikimas yra kiti svarbus momentai tose regionuose. Ir aišku, ilgalaikio pobūdžio iššūkiai taip pat. Ukrainoje remiame socialinės infrastruktūros projektus ir stengiamės juos palaikyti, nes tai taip pat gali padėti, pavyzdžiui, atsistoti ant kojų viduje perkeltiems asmenims, e, integruotis į visuomenę. Ketvirta, čia mes tikrai daug pastangų į tai dedame ir, ir jūs taip pat prie, prie to prisidedate, kad kuriame erdvę pilietinės visuomenės kūrimuisi. Tas irgi yra labai reikšminga konfliktinėse zonose, kai yra juntama parama taip pat iš valstybės ir vyriausybės e, struktūrų. Taigi pilietinė visuomenė mm, tuomet suvaidina tikrai labai svarbu vaidmenį. Dirkas jau taip pat minėjo, kad e, Europos e, partnerystė e, siekiant e, išspręsti tuos išaldytus konfliktus, e, APNK programa, kurią minėjo Dirkas, yra labai um, aktuali politikos kryptis šiuo metu. Europos iniciatyva žmogaus teisėms ir demokratijai skatinti be abejo taip pat e, prisideda prie situacijos gerinimo. Stengiamės užtikrinti lyčių aspekto lygybę. Ir iš tiesų galėčiau jau ir, ir baigti, nors apie daug ką galiu kalbėti, tiesiog lauksiu jūsų klausimų. Dirkas ir aš labai glaudžiai tarpusavį bendradarbiaujame, taigi galėsim vienas kitą papildyti. Dirkas jau kalbėjo apie politinio pobūdžio darbo atvarkę dėrybas ir taip toliau. O galvojant apie kaiminystės politikos įgyvendinimą ir jos peržiūrą, tai toliau kalbame su, gru, su partneriais Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje ir Armenijoje bei Azerbaidžiane. E, tikimės tas dėrybas kaip tik su Azerbaidžianu kitais metais pradėti. Taigi ta partnerystė e, duoda labai daug Europos, tarp, Europos Sąjungos ir šių šalių partnerystė ir kita dar galimybė, galvojant apie ateitį, yra kiti metai, kaip, kai EIVT ir, ir kai kurie generaliniai direktoratai e, komisijos peržiūrės, pavyzdžiui, daugiametę e, pagal daugiametę programą skiriamą paramą apie 500 milijonų eurų, pavyzdžiui, Ukrainai skiriama aš labiausiai apie šią šalį. Galiu kalbėti, tai tai apima ir kaiminystės politikos aspektus. Taip, iš tiesų aš jau matyti irgi viršiaus kalbėtis, kalbėtis skirtą laiką. Bet tas programų kūrimas tikrai lemia labai daug ir, ir džiaugiuosi, kad kitais metais strateginis dialogas ir toliau bus tęsiamas. Ačiū. Tikrai buvo labai puikus pranešimai. Norėčiau priminti, kad mums koordinuojant įvairius darbo atvarkės klausimus reikalingas nuseklumas Dabar norėčiau sutelkti svarb, ypatingai svarbios institucijos atstovui, Europos tarybos atstovui, įvairios valstybės patekusios į konfliktinės situacijas kartu yra ir partnerės valstybės narės Europos taryboje. Ilko čiapo yra politinių reikalų direktorato direktoriaus pavaduotojas. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte Europos tarybos atstovą pasikeisti nuomonėmis, ką gali padaryti ES institucijos, tarptautinės organizacijos, tų žmonių, kurie gyveno konfliktinėse zonose labui. Tiesiog e, turėdamas omenyje, kad laiko neturime, iš karto prieisiu prie esmės, prie iššūkių, kurie kyla ir Europos tarybai. Jūs minėjote ir tam tikras teisinės e, aplinkybės, taip pat yra ir praktinių veiklos e, niuansų, apie kuriuos pakalbėsiu vėliau. Pirmiausia, išsakysiu nuomonę apie bendresnius iššūkius Pirmiausia, reikia galvoti, kad būtų ir toliau siekiama užtikrinti teisės vičianybę, demokratiją visame mūsų kontinente, tačiau to dėje dar nėra pasiekta. Tų konfliktinių zonų piliečiai susiduria su žmogaus teisų pažeidimais arba į jų žmogaus teisės yra negribiamas dėmesys, jos yra ignoruojamos. Uh, galvojant apie tose zonose gyvenančius asmenius, reikėtų konstatuoti, kad jie negauna tokios pat pagrindinių teisių apsaugos kaip kitų Europos valstybių piliečiai pagal Europos žmogaus teisų konvenciją ir kitas tarptautinės nuostatas. Taigi keletas milijonų ES piliečių neturi pakankamo žmogaus teisų apsaugos, neturi galimybės apginti savo teises. Apie tai kalbėjo ir Europos tarybos generalinis sekretorius. Mes žinome, kad tarptautinė bendrovė imasi pastangų, kad būtų išspręstas išalusių konfliktų įsilėjusių konfliktų klausimas, pirmiausia sprendžiant jų statuso klausimą. Žmogaus teisėjų klausimas nėra dažniausiai tokiuose situacijose, tarptautinėse konferencijose sprendžiančiose tuos klausimus prioritetinė tema. Europos tarybas tarpyba neturi kokios nors e, šitų konfliktų sureguliavimo formato, tačiau mes pasitelkėme savo ekspertinės žinias ir mes prisidame prie tarptautinių pastangų, kad būtų sušvelninamos arba likviduojamos šitų konfliktų pasiekmes mes e, esame bandę ne kartą patekti į tas teritorijas ir stebėti žmogaus teisų situaciją. Ir mes siekdami padėti tiems žmonėms, e, organizavome informavimo kampanijas, pasitikėjimo stiprinimo e, programas, būtent e, savo veiklos įgaliojimų srityse labai svarbu, kad žmogaus teisų priemonės būtų pritaikomos be kliučių ir sunkumų. Šioje srityje išlieka du svarbiausi iššūkiai. Pirmiausia, galimybė patekti fiziškai į šias teritorijas ir, žinoma, e, pripažins, pripažįstant e, tų šalių teritorinį integralumą ir taip pat palaikyti ryšius su pilietinė visuomenė ir kartu su ją stebėti vykstančius procesus. Taip pat labai svarbu turėti konkrečius kriterijus, parametrus, vertinant konkrečią situaciją. Yra įvairiausių sprendimų variantų, tačiau svarbiausias uždavinys, kad veikla vyktų e, vietoje reikėtų užtikrinti, kad apskritai tokios pastangos būtų pripažįstamos. Tarybos stebėsenos mechanizmai paremti įvairiomis e, konvencijomis, kai siekiama užtikrinti stebėsenos e, programų įgyvendinimą, yra laikoma atitinkamų rekomendacijų. Žinoma, tai yra labai svarbus teisinis klausimas turint e, e, mm, omenyje įsisenėjusius, išaldytus konfliktus, e, mm, generalinis sekretorius yra pasakęs, kad stebėjimo vizitų parengtos ataskaitos turėtų būti pristatomos generaliniam sekretoriui ir kitoms suinteresuotoms šalims, kad būtų užtikrinta, kad būtų užsaugoma visiška ten gyvenančių žmonių e, teisių apsauga ir kad būtų įkurti atitinkami tų teisių laikymosi stebėjimo mechanizmai. Labai svarbu sistemiškai vertinti ir stebėti situaciją. Tai šiandien turime ypatingai pabrėžti, bet to E, stebėtojai e, stengiasi nuvykti į Abhaziją, Padniestrę ir į Krimą. Šioje srityje mes neturime daug veiksmų laisvės ir nelabai galime mm, organizuoti šitų vizitų arba vis, misijų. Dėl stebėsenos veiklos ją pailustruosiu keliais pavyzdžiais ir pateiksiu stebėsenos e, apibendrinimus. Generalinis sekretorius kasmet rengia konsoliduotą ataskaitą apie konflikto, e, konfliktą Gruzijoje. Tai yra daroma nuo 2010 metų. Iš esmės ta veikla prasidėjo šiek tiek e, anksčiau kaip pranešimuose yra konstatuojama, yra nurodoma, kad pavyzdžiui gali regiono gyventojai susiduria su didžiulė administracinė įtampa ir kad jiems suvažoma jų laisvė, teisė laisvai judėti, taip pat gauti išsimokymą, išsilavinimą gimtają kalbą ir taip toliau šita, šitie e, dokumentai turi būti laisvai prieinami Gruzijos piliečiai, šiems ir taip pat labai svarbu užtikrinti jų pagrindinės mm, teisės. Labai sunku buvo įvertinti situaciją e, Kryme E, vadovų e, Europos taryba ėmėsi pastangų e, užtikrinti stebėsinos mechanizmo veikimą Krymo pusiausalyje. Žmogaus teisų komisaras pirmasis turi, e, e, lankėsi kovo mėnesį 2014 me, metų rugsėjo mėnesį lankėsi Kyve, Maskvoje ir Simferopolyje ir parengė ataskaitą, kurioje nurodoma, kokia situacija užtikrina žmogaus teisės, nurodoma, kad yra dingusių ir ieškomų asmenų ir taip pat atkreipė dėmesį į Krymos etninių totorių padėtį, taip pat nurodė, kad yra masiškai primetama Rusijos e, pilietybė ir taip pareikalavo atsakomybės. Konkrečiai situacija taip pat nurodė, kad yra organizuojami išpoliai prieš e, žurnalistus ir žmogaus teisų gynėjus. Vėliau uh, Mm, patekus į akligatvį dėl to, kad nebuvo galima patekti į Krymo pusęsalį apskritai, generalinis sekretorius buvo paragintas politiškai konsultuoti su Rusijos federacija ir Ukraina, kad būtų užtikrinta galimybė stebėtojams patekti į Krymą. Ir po šių konsultacijų generalinis sekretorius e, vis dėlto nusintė misiją vadovaujama ambasadoriaus Tudmano į Krymą. Jis ten praleido vieną savaitę ir suformulavo savo išvadas, kurių esmė štai kokia. Tas pirmas e, vizitas buvo reikalingas įvertinti situaciją, susidaryti bendrą vaizdą ir bendroji išvada buvo tokia, kad reikia uh, užtikrinti nevaržomą stebėtojų prieigą stebėtojams į uh, e, pusęsalį, kad jie laisvai galėtų įvertinti žmogaus teisų uh, e, laikymosi situaciją ir taip pat nurodė teisės į gyvybę, taip pat draudimo į e, e, draudimo e, kankinti, uždraudimo būtinybę ir taip pat nurodė, kad negali būti imamasi represijų prieš ukrainiečius arba vietinius totorius. Komisaras kuriam pavyko nuvykti prieš kurį laiką į Donetską, taip pat parengė savo ataskaitą ir joje taip pat e, apibūdino e, žmogaus teisių pažeidimus. Taigi, pirmiausia, labai svarbu užtikrinti prieigą stebėtojams, kad jie galėtų aiškiai pasakyti, kokie pažeidimai yra daromi ir kad būtų pateikiama informacija tarptautinė bendruomenė ir Europos taryba. Dėkuoju. E... Ačiū. Na ir galiausiai suteiksime žodį paskutiniam kalbėtojui, kurių pasisakymas pagal svarbu yra labai svarbus. Andrės Raks pasisakė, žmogaus teisų pakomitėtis metų pradžioje paprašė, kad šią temą būtų atlikta studija. Ponas Raks ir jo e, Suomijoje esantis vidaus reikalų institutas atliko tą studiją, kurią šiandien jums ir pateiksime. Ponas Raks per keletą minučių pabandys pateikti rekomendacijas ir svarbiausias šios studijos išvadas. Prašau žodis jums. Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte čia e, dalyvautume šiame renginyje. Paprastai visada pradžioje pasakau, kad tai, ką aš sakau, yra mano asmeninė nuomonė ir tai neatspindi mano instituto pozicijos ar Suomijos e, valstybės pozicijas. E, man liko visai nedaug minučių, gal pusantros, <laughs> pasistengsiu e, labiau apie regionų padėtį pakalbėti šiandien. Ir kad galėčiau apie tuos regioninius aspektus kalbėti e, plačiau, noriu žmonėti tris svarbius dalykus. Skirtumai tarp tų konfliktų zonų pirmiausia, nes jos labai skiriasi. Antra, norėčiau tarti keletą žodžių apie Krymą, kur vyksta tai, ką minėjo kolegos anksčiau. Ir norėčiau taip pat pasakyti keletą pastabų apie tų išaldytų konfliktų panašumus. Pirmiausia, skirtumai Reikia pasakyti, kad geografiškai tie išaldyti konfliktai skiriasi vienas nuo kito. Ypač dydžiu Krymas yra didžiausia teritorija, kur yra e, išaldytas konfliktas. Krymo situacija paliečia daug daugiau žmonių negu visi kiti išaldyti konfliktai kartu paėmus. Iki, iki aneksijos 2,2 milijonai gyveno Krymo pusėsalyje. Jie gyveno apie, e, te, teritorijoje, kuri sudarė 26 tūkstančius kvadratinių kilometrų. Pietų Osetija 3900 e, kvadratinių kilometrų užima teritoriją 50 tūkstančių gyventojų. Iš tikrųjų, dydžių tos teritorijos labai skiriasi. Kitas dalykas, kalbant apie skirtumus, teisinis statusas tų regionų. Ką aš turiu menį minėdamas teisinį statusą? Nesu saugumo ekspertas, tai aš naudoju savo terminus. Dėl Padniestrės ir Kalnų Karabacho. Abi, abu regionai yra paskelbę savo nepriklausomybę. Ne viena iš jungtinių tautų valstybių tų, to, tų ne, tos nepriklausomybės skelbtos nepripažino, bet regionai pripažino vienas kitą, bet tai neturi jokių teisinių pasiekmių. Abhazija ir Pietų Osetija vėlgi skirtinga situacija, nes paskelbė. E, Nes Pietų Osetijos nepriklausomybė buvo pripažinta nedidelios skaičiaus jungtinių tautų narių, taip pat uh, E, Rusijos federacijos 2008 metais. Krymo situacija vėlgi dar kitokia, nes e, neteisėtos tos aneksijos Krymo nepripažino jokia jungtinių tautų narė išskyrus šalį, kuri pati tą aneksiją vykdė. Trečias skirtumas. E, jurisdikcija de facto. Tai yra, sakyčiau, vienas iš svarbiausių skirtumų, kai kalbame apie praktinius žmogaus teisų aspektus vietoje. Kas yra atsakingas, kas vykdo teisingumą tose regionuose. E, Padniestrės, Abhazijos, Pietų, Osetijos ir Kalnų Karabaho atveju de facto šie regionai yra pasiskelbę patys e, turintys savo teismus, sistemą, savo instituciją, e, kuri ir tos institucijos reikšmingai skiriasi nuo atskirų šalių jurisdikcijos. Kontroliuojančios šalis nekontroliuoja, tos, tos šalis, um, uh, kurios įvykdė anekciją, uh, prie kurių jos yra nevykdo jokios kontrolės, kai dėl Krymo. De facto ten yra įtvirtinta Rusijos uh, jurisdikcija, šalies, kuri aneksavo Krymą jurisdikciją. Kalbant apie konfliktų situaciją, vėlgi šie visi aspektai yra svarbus. Konfliktai išaldyti atsirado dėl labai skirtingų priežasčių, kurios yra pakankamai svarbios. Padniestrė 92 metais įvyko trumpas pilietinis karas ir dabar atrodo eskalavimų jokių nebėra. Tai, tai tas konfliktas nėra nei etninis, nei religinis. Regione aktyviai veikia tarptautinės organizacijos - Abhazija ir Pietų e, Osetija skirtinga situacija. 90 metais vyko pilietinis karas, 2008 e, metais, 2008 e, kitas konfliktas, e, kai vyko masiniai žmogaus teisų pažeidimai, ypač pietų Osetijoje, kur vyko etniniai nusikaltimai. Ir čia vėlgi tarptautinių stebėtų yra mažai. Kalnų Karabachas yra dar atskira kategorija, nes situacija tokia, kur iš visų penkių karinis konfliktas buvo žiauriausias. E, buvo daug etninio smurto, kurį vykdė abi konflikto pusės. Tai nėra išaldytas konfliktas, sakyčiau. Ta, tas konfliktas e, tebe vyksta ir jo skalavimo potencialas yra didžiulis. Ir vėlgi, tarptautinių stebėtojų Kalnų Karabache nėra išskyrus keletą nevyriausybinių organizacijų. Kad dėl Krymo. Tai yra mano antras pasisakymo punktas. Skirtingai nuo kitų šaldytų konfliktų, e, de facto e, Rusijos federacija kontroliuoja Krymą, Rusija yra jungtinių tautų organizacijos narė, tad Rusija turi laikytis tam tikrų įsipareigojimų susijusių su žmogaus teisėmis, su jų užtikrinimu. Bet teoriškai galima sakyti, kad Kryme situacija turėtų būti geresnė negu kitur. Nes juk yra teisinės taisyklės, pagal kurias Rusija įsipareigoja ginti žmogaus teisės. Tačiau de facto, kaip ten bebūtų, kaip jau sakiau anksčiau, situacija, ko gero, Kryme yra pati blogiausia, lyginant su kitais. Masinės represijos vyksta nuolatos ir situacija labai nepastovi. E, vyksta aneksijos. E, ypač tos aneksijos yra nukreiptos prieš Krymo totorius, Žudimai vyksta nuo 2014 metų, žmonės grobė, grobiami, jie dinksta ir vyksta visai lė kitų žmogaus teisių pažeidimų. Jie vykdomi prie žmonės, kurie nesutinka su situacija Kryme. Savo pranešime Europos taryba, kuri paskelbė sausį, e, sako, kad bus parengtas ar ir naujas pranešimas Tuo metu, sakoma, buvo e, represijos buvo masinės, bet nukreiptus prieš atskirus individus. O dabar yra sakoma, kad Krymo e, totorių parlamentas, kai buvo uždraustas, tai tuomet jau dabar galima kalbėti apie sisteminės represijas, nes parlamentas yra uždraustas, prieš jo narius vykdomos represijos. Tai štai, Rusijos šių metų rugsėjai Rusijos Teismas uždraudė e, galutinai veikti Krimo totorių parlamentui. Iš tikrųjų vyksta sisteminiai žmogaus teisų pažeidimai Kryme ir jie yra nuolatiniai. Trečias dalykas - panašumai tarptų išaldytų konfliktų, nes e, ne, nepaisant visų skirtumų, panašumų taip pat yra. Galėtume rasti daug pavyzdžių ataskaitoje. Labai nedaug žmonių turi prieigą prie teisingumo, kurie nukentėjo nuo žmogaus teisų pažeidimų. Institucijos e, yra daugmaž, jos galėtų veikti. Kai, apklausėm, kai pateikėme klausimus ombudsmenų jos etijoje žmogaus teisų klausimų, tai jis mums minėjo, kad institucinė sistema yra. Popieriuje tos institucijos veikia, bet tik popieriuje. Tačiau de facto politikai tas institucijas E, politikai ne, nenusinaudoja politinę valią, kad priverstų tas institucijas veikti. Tad de facto tos institucijos e, neįsitraukia į, į žmogaus teisų apsaugos veiksmus. Taigi trūksta politinės valios ir tai yra svarbiausias faktorius. Kai kuris atvejais, kai dar trūksta ir institucijų tinkamo funkcionavimo, padėtis yra tikrai labai bloga. E, nes yra visada loginis pažinimas, kodėl taip yra. De jūre, kaip jau sakėm, kai kuriais atvejais žmogaus teisų apsauga yra užtikrinama tam tikro institucijų tinklo regione, tačiau saugumo reikalavimais remiantis dažnai toms institucijoms trukdoma veikti. Taigi žmogaus teisų gynybai skirtos organizacijos normaliai veikti negali. Jos de jūre egzistuoja, bet de facto veikti negali. Ir tos organizacijos e, tiesiog e, yra nustumiamos į šoną. Labai nedidelis yra išorės organizacijų dalyvavimas ginant šias e, žmogaus teisės. Tiek Abhazijoje, tiek Pietuose Etijoje, tiek Kalnų Karabache problemų daugybė. Tarptautinių veiksmų nedaug ir žmogaus teisų pažeidimų daugoka. Pavyzdžiui, E, draudžia, draudimas keliauti padnesnės lyderiams. Tai tas draudimas tebe veikia ir tai yra puikus pavyzdys, kaip pažeidžiam žmogaus teisės. Taip pat galėtume kalbėti ir apie perkeltų šalies viduje asmenų situaciją. Jų padėtis turėtų būti reikšmingai pagerinta. Krymas labai specialus atvejis, labai specifinis atvejis. Maskva turi laikytis tam tikrus įpareigojimus susijusius su žmogaus teisų apsauga, galėtume sakyti, kad tai leidžia turėti daugiau galimybių bent jau Rusijos žmogaus teisų ombudsmenui atvykti į vietą ir parengti normalią ataskaitą apie žmogaus teisų padėtį, bet vėlgi e, tų veiksmų nėra. Tiesiog Europos parlamentas sulaukė menkos ataskaitos 16 sausio 25-31. Ačiū. Dėkui. E, segunda... Dėkui, buvo iš tiesų labai įdomu. Ir prieš pradedant klausytis antrosios diskusijos e, dalies pranešėjų, perleisiu pirmininkavimą Andžėjui Gžibui. Tiesiog toliau turiu dalyvauti dar kitame posėdį, taigi atleiskit man, kad turiu išeiti o dabar perims Haidė Autala. Manau, tikrai puikūs įvadiniai pasisakymai buvo aiškiai nušviečiantis padėti konfliktiniuose regionuose, ypač kalbant apie žmogaus teisės ir jų gynimą. Ir suteikė ypatingų išvalgų dėl tų aspektų sprendimo. Dabar suteiksiu žmogaus teisų pakomitečio, pakomitečio vardu pirmininkavimo teisę ponui Andžiai Gžybui. Tikrai tikiuosi visų solidarumo, kad laikysitės e, jums kalbėti skirto laiko. Ir pirmiausiai Petras Užtrevičius dabar galite klausti. Prašau, dvi minutės. E, yeah. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai dėkoju, kad organizavote šį renginį jis e, pačiu laiku tikrai. Nes kaip tik šiandien, gruodžio 8 dieną, minime 25-asias metinės, e, e, kuomet buvo išformuota buvusi kolonistinė gal, gale SSRS ir ji subirėjo bei taip buvo sukurta, bent jau taip manėme, visai kita politinė aplinka, kitas pagrindas toliau plėtotis valstybėms, bet matome, kad yra ne taip. Matome, kad uh, vienos didelės valstybės uh, vadovas, lyderis e, žvelgia į tos reikalus visiškai kitaip, bando vėl vykdyti imperialistinę politiką ir būtent pirmiausia akis krypsta į kaiminystę esantė, esančias šalis. Ir be abejo, reikia pirmiausia žiūrėti į kaiminystę, būtent iš į, į šalis kaiminės, iš Rusijos perspektyvos tos klausimus e, nagrinėjant. Uh, Mano dėmesio centre dažniausiai yra Krymas ir jo žmonės, tikrai ir, ir Mustafa Džemilova kaip kandidatą į Sakharovo premijos laureatus rėmiau. Bet matyti, kad Krymui labai reikalinga mūsų parama, kad jis išsaugotų savo tapatybę, kad e, apsisaugotų nuo KGB veiksmų vykdomų, kai yra grobiami kažkur pradanginami politiniai lyderiai ir niekuomet e, nebesugrįžta. Turime žiūrėti, kas vyksta ten televizijoje, radijoje, kitose žiniasklaidos priemonėse. Tai yra pavergta e, šalis, pavergta tauta ir, ir visą tai siejama tik su žmogaus teisėmis be abejo. Ačiū, toliau Iveta Grigoleta. Kolegos, aš taip pat norėjau pabrėžti, kad, kad laikas apie tai kalbėti tikrai tinkamas. Aš esu Euronės delegacijos narė ir apmaudu, kad penki išaldyti konfliktai vyksta šalyse, kurios kaip tik patenka į mūsų delegacijos mm, kūruojamų klausimų sritį. Aš norėjau pasakyti, kad šiek tiek gal ir primirštame tuos pačius pirmuosius konfliktus. Azerbaidžianas, Armenija yra vienas iš tų atvejų ir taip pat reikia apgalestauti dėl to, kad dvi šalis E, iki šiol neišsprendė konflikto. Aišku, už to konflikto irgi slypi Rusija, reikia pasakyti. Azerbaidžiano, Armenijos nesutarimai dėl teritorijos labai susijęs su Rusija, su praeitimi. Tai mes turime kelti klausimą, kaip padėti žmonėms Kalnų Karabache. Aišku, Padniestrė, Krymas, Pietų Osetija yra vėl kitos konfliktinės zonos. Tačiau čia vyksta konfliktas tarp dviejų šalių, kurios bendradarbiauja irgi. Euronesta delegacijoje mes joms skiriame dėmesį. Taigi stenkimės kaip nors prisidėti prie to konfliktos, konflikto sprendimo. Ačiū, Juotai Griguliai. Dar du norintys pasisakyti parlamentarai, pirmiausia Rebeka Harms, paskui kitiems suteiksiu žodį. Iš tiesų turiu pripažinti, kad neturiu nei ką pridurti prie padėties e, nušvietimo, kaip tą padarė mūsų prelegentai. Konfliktinėse zonose tikrai taip yra ir labai sunku, kai kai suvoki, kad nelabai ne ką gali daugiau padaryti, kaip tik kalbėti apie tuos konfliktus ir Europos vadovų taryba štai visai neseniai ir vėl nusprendė dėl sankcijų, mm, dėl strateginės diplomatijos Rusijos atžvilgių. Tai gerai, kad mes kalbam. Ir specifinė problema, kurią aš išvelgčiau Donetsko ir Luansko regione, žvelgdama iš išorės, nes negalėjau, negaliu ten nuvykti, vis dėlto yra socialinės problemos nes tapo beveik neįmanoma ten gyvenantiems žmonėms e, išaldyto konflikto rytų Ukrainoje zonoje, tarkime, pasirūpinti maistu, e, pastogę, sveikatos priežiūros paslaugomis naudotis. Tai yra tiesiog nepakeliama situacija, kaip ir jūs tai apibūdinote puikiai. Taigi Turi ES tapti regimesnė būtent mėgindama spręsti tuos iššūkius. Tai yra pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, kurios turi būti ginamos tose teritorijose. Ačiū Rebekai Harms. Manau, kad kaip tik dėl to ir su Ekon generaliniu direktoratu dar kalbėsimės dėl finansinės paramos stiprinimo. Ir žinau, kad dar nori kai kas pasisakyti, bet tik priminsiu, kad e, mūsų konferencijos e, paskirtis nėra tiesiog teikti pareiškimus, kokius nors deklaracijas. E, manau, kad reikia tiesiog galvoti apie bendrą tikslą, apie, apie konflikto aptarimą. Dabar prašom porą minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, būtų gerai, jeigu nei Euronest kontekste, nei, nei kur kitur nereiktų kalbėti apie tokius dalykus. Tačiau vis dėlto būkime pasirengę tą daryti, aptarinėti konfliktinės zonas, bet būtent su tais žmonėmis, kurie ten gyvena, o čia nematau ne vieno iš jų. Nesonas Mandela kalbėjo apie žmogiškumo paniekinimą, bet kas šiuo atveju už tai atsakingas? Manau, daug čia įdomių klausimų kyla ir pirmiausiai dabar kreipčiausi į poną Šiubelį. Jūs e, kalbėdamas apie Kalnų Karabachą sakėte, kad e, NPK programa e, itin svarbi ir kitos, bet jeigu ne, ne, nenuvykstama į, į tą regioną, į Kalnų Karabachą. Ir, ir jeigu vyriausiai galiotinė ten nesilanko, kaip manote, kad galima ten ką nors pakeisti? Ir labai tikiuosi, kad e, e, nevyriausybinės organizacijas europinės e, paskatinsite bendradarbiauti su tariš viduje perkeltais asmenimis, nes tariš regione tai būtent yra labai opi problema. Armeniją, o Andr Andrės Ratsui. Dar taip pat asmeniškai turiu klausimą, ar Serbija davė leidimą kištis į situaciją Kosove, remti žmonės Kosove, ar, ar, ar čia tiesiog ES kaip savo įsipareigojimą tai vertina. Jeigu tiesiog norima padėti, tai gal galima vykti ir tą daryti. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas šioje dalyje bus ponas Muratov iš Azerbaidžiano parlamento. Prašom. Thank you very much. Uh... Ačiū. Tikrai labai uh, vertinu žmogaus teisų pakomitečio pastangas surenkti šį sustikimą ir turiu klausimų žmonėms sėdintiems priekyje. Iš darbo tvarkės štai matyti ir iš pristatymo jūsų, kad e, esate glaudžiai susijęs su Europos e, Sąjungos formuojamos politikos kaiminystės aspektu, bet neminėjote Severno regiono, kurį Armenija irgi yra okupavusi Azerbaidžiane, Kalnų Karabacho srityje ir Junktinių tautų e, saugumo tarybos rezoliucijoje, Europos tarybos rezoliucijose, Europos parlamento rezoliucijose tai yra minima, tačiau štai Armenija laiko tą regioną irgi okupuotą. Ir kolegos iš Europos parlamento net ir pokalbiuose nėra užsiminę apie tai. Ir tas konfliktas toliau tęsis. Kitas klausimas dėl konfliktų statuso. Kai kas iš jūsų tai vadinate išaldymu, kiti sakote visai teisingai, ne, neišaldytas konfliktas, nes kasdien miršta e, žmonės, grobiami žmonės Kalnų Karabache, Azerbaidžiano piliečiai kankinami ir niekas apie tai nekalbėjote. Kai kas tai vadina teismu, armėnai vadina tai teismu ir E, buvo atvejais, kai mm, tame teisme mm, prieš tai iš, iš savo gimtų vietovių pagrobti e, du, du žmonės buvo kankinami. Kodėl okupantų nepavadiname okupantais? Kodėl vis mėginame būti diplomatiškais ir, ir nevadinti daiktų tikrais vardais? Juk, juk tai iš tikrųjų tik sukurs dar daugiau konfliktų probleminėse zonose. Taigi mano pasiūlymas būtų atvirai kalbėti su visais ir be abejo reiktų kviesti ir bendruomenių atstovus. Štai Azerbaidžiano mm, Kalnų Karabacho regiono bendruomenės atstovai tikrai būtų puikiai čia galėję pristatyti situaciją. Ačiū, kolega Muradov. Mes ketiname tęsti tokius renginius, įtraukiant ir asmenis, kurie gyveno tose teritorijoje. Tačiau, kaip jau minėjome, mes turime problemų e, patys ir žmogaus teisų stebėjimo organizacijos negali patekti tas teritorijas ir negali e, užtikrinti žmonėms minties laisvės. Azerbaidžiano parlamento atstovas kalbės dvi minutės, o po to aš paprašysiu pranešėjų atsakyti į konkrečius klausimus, kurie jiems buvo pateikti. Ačiū, aš kalbėsiu rusiškai. Aš esu Azerbaidžianų, niečių Nagorno kalnų Karabache atstovas Būtent Azerbaidžiane, Kalnų Karabache gyveno visi mano protėviai ir giminės. O dabar šitą teritoriją yra okupuota. Visiems dėkoju, kurie suorganizavo šitą konferenciją, dėkoju pranešėjams, labai malonu, kad svarstomi šie klausimai, kadangi laiko yra nedaug, aš norėčiau iškelti štai kokį klausimą apie savo žemiečius Šachmą Zagulievą ir Maško. kurie tiesiog grįžo į savo gimtasias vietas ir norėjo aplankyti savo tėvų kapus. Jie buvo sulaikyti, nuteisti ir neiškių priežasčių mes nieko negalime pasiekti, nežinome, koks vyko teismas, kas juos teisė ir kas ateityje jų laukia kadangi yra labai daug abejonių dėl jų nuteisimo. Iš tikrųjų, mes patirime daug problemų. Patyrėme. Tačiau mes galvojame apie ateitį, galvojame apie tai, ką parlamentas gali pažadėti mums ateityje. Tiesiog prašome, kad Kalnų Karabaho, Kalnų Karabaho uh, e, azerbaidžianiečiams būtų suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir kad Minsko grupės uh, darybų kontekste mes galėtume įnešti savo indėlį sprendžiant šitą konfliktą mūsų regiono ateities labui, mūsų jaunimo labui. Taigi dialogo keliu mes galime įnešti teigiamą indėlį į šiuos procesus. Ačiū kolegai Jazef. Dabar norėčiau kreiptis į pranešėjus ir paprašyčiau atsakyti į konkrečius klausimus. Antroje mūsų diskusijos dalyje mes aptarsime atskirus konfliktus, konfliktinės zonas ir tuomet taip pat jūs galėsite pasisakyti ir pateikti klausimus. Think, um, yes. Yes. Uh, thank you very much. Uh, thank you very much for Ačiū už labai įdomius e, pasisakymus dėl Krymo totorių, kuriuos minėjo savi pasisakymė kolega Auštrevičius. Mes palaikėme kontaktus su jų vadovu Džamiliev, jisai vakar, už vakar lankėsi par, e, parlamente. Mes taip pat Kijeve su juo susitikome, kadangi nepavyko susitikti su juo krypme, taigi mes klausimės e, jo nuomonės ir net ką tačiau pridurti. Palaikom ryšius. Pane Harms, iš tikrųjų pritariu Jums kad e, šita veikla turėtų būti labiau matoma Sijanidis komisaras, kuris atsakingas už humanitarnės pagalbos teikimą, jisai e, lankėsi e, trijuose regionuose ir šimtas milijonų eurų buvo skirta humanitarnės pagalbos e, tam regionui, tačiau 40 procentų yra pagalbos nukreipiama į tas nekontroliuojamas e, zonas. Žinoma, visą tą paramą reikėtų labiau padaryti matomą. Taip pat e, viduje perkeltų asmenų e, adresų reikėtų pasakyti, kad jie turėtų būti labiau integruoti į visuomenę, būtent tokiuose perkeltose teritorijose. Uh, the, the region. Uh, obviously, this can happen only when there's support by, by both sides. I think that. USA uh, taip pat uh, planuoja uh, vizitus į regioną. Jis pritarė, mm, kad sprendimą reikėtų rasti laikantis Minsko susitarimu. Tačiau norint ES atstovui didžiausias prielaida užtikrinti prieigą į šitą regioną. Žinoma, mes dabar kalbame, kalbėjome apie Kalnų Karabachą apskritai ir kitos septynios teritorijos, žinoma, turimos omenyje, jos yra įtrauktos į rezoliucijos e, tekstą ir tas klausimas kartu su Minsko grupė yra bendrai nagrinėjamas. Dėkuoju. Ponas Lorenz, dėkuoju. Aš be abejo norėčiau pradėti pasakydamas, kad pritarėme jūsų analizai. Mes žinome, kad poreikiai yra didžiuliai e, šios krizės ateičiai. Uh, these needs, we do what we can with the resources we have. I would simply say, as I said in my introduction, Norėčiau, kaip jau sakiau savo vadinėse pastabose, jūs labai tiksliai paminėjote, kad žmonėms trūksta elementarių dalykų pastogės, maisto. 66 milijonai eurų humanitarnės pagalbos buvo pateikta nuo konflikto pradžios Ukrainoje ir mes stengsimės dirbti ir toliau, padėdami, atsiliepdami į labai specifinius poreikius. Mes taip pat teikiame paramą E, žiniasklaidai, kad galėtume gauti subalansuotą informaciją apie situaciją toje konflikto zonoje. Strateginės komunikacijos komanda užsima šiuo klausimu ir dirba iš tikrųjų didžiulį darbą. Kalbant EPNK3 ir siūlymus šią temą, tai yra ta programa, kuri prasidės kitą metą. Tai jūsų pastabos dėl jos yra vertingos. Kai dėl pagalbos atskirų detalių, jeigu norėtumėte daugiau informacijos, galėčiau detaliau tą informaciją pateikti, galbūt raštu. Dėkuoju. Yeah, Ačiū, sako pirmininkė ponė Lorenz. O dabar maloniai žvelgiu į ekspertus. Prašom, ponui, žodis, ponui Kotšoba. Dėkoju. Buvo užduota netiesioginių klausimų man. Ir norėčiau tarti žodį dėl to, ką sakė ponia Harms apie socialinius klausimus Donbaso ir Lugansko regionuose. Centrinė vyriausybė Ukrainos nekontroliuoja šių regionų. Europos taryba ir žmogaus teisų komisija e, domisi šiais regionais. Jeigu pažiūrėtumėt paskutinės ataskaitas, ten yra labai aiškiai paminėti šie visi svarbus klausimai ir yra raginama uh, imtis kuo platesnių priemonių šioms problemams, šioms problemams spręsti, nes buvo paminėta, kad žmonės negauna pensijų, žmonės negali naudoti sveikatos paslaugomis, jiems trūksta kitų socialinių įvairių dalykų. Yeah, now, uh... Pirmininkė, ačiū kolega, aš prašau. Dėkoju. Labai trumpai pabandysiu sureaguoti į man skirtus klausimus. Pirmiausia, pono Užtrevičiaus klausimas dėl paramos e, Krymo totorių žiniasklaidai. Bloga naujiena yra ta, kad Rusija e, pasinaudoja vidaus saugumo galimybėmis Kryme ir naudojasi labai e, sofistikuota, labai išmane elektroninė sistema, kad blokuotų e, tos tų, tų informacijos priemonių veikimą Kryme. Ir iš tikrųjų labai gali nutikti taip, kad siunčiamas signalas iš ten bus pakautas Rusijos sistemų. Taip gali būti. Ponui, pongosi, dėl pono Pongosian galėčiau atsakyti, kad mums reikia abiejų pusių sutikimų. Lygiai taip pat ir dėl tyrėjų. Uh, Ponas Muradovas klausė apie kai kuriuos regionus, septynis regionus šalia Kalnų Karabako. Jie paminėti ataskaitoje, man tik tai nebuvo skirta tiek laiko, kad galėčiau apie tai atskirai pakalbėti, bet taip savo ataskaitoje aš kalbu apie tos regionus. Ponui Ježev. Dėl tų dviejų piliečių pagrobtų Kalnų Karabache E, mes tai vadiname teisinėmis e, skylėmis. Tai yra tie atvejai, kai nėra jokio skaidrumo, kai tų regionų teisminės, teisminės sistemos veikia nežinia pagal kokias taisyklės. Taip atsitinka, kad ir kaip bebūtų liūdna, dėja. Dabar Europos parlamento narys Harms, Rebekos klausimas, ką daryti, jūs kalbate detalę detalė, detalė informaciją ataskaitoje. skaitoje. Bet aš noriu pasakyti tai, kad mūsų veiksmai dėja padeda iš, išgelbėti gyvybės. Žmonės, kurie buvo pagrobti iš Krymo, jie sulaukė kalėjimo bausmių, bet jiems galėjo būti dar blogiau nes tarptautinės organizacijos kelia klausimą dėl pagrobtų asmenų, stengiasi aiškinti, kas juos grobia, kodėl ir panašiai. Mūsų veiksmai padeda. Be abejo, galėtume nuveikti dar daugiau, bet reikia atsiminti tai, kad tarptautinis dėmesys šiems konfliktams padeda išgelbėti žmonių gyvybės. Tai yra svarbiausia. Ačiū, sako pirmininkė. O dabar pereisime prie kitos darbo grupės E, ponas Ančiai Gryb, mano kolega štai čia sėdi šalia, jis daug metų dirba rytų partnerystės klausimais, domisi žmogaus teisų situaciją ir dabar matome susirenkančius kitus mūsų ekspertus, kalbėtus, kviečius užimti savo vietas. Thank you. Okay, we'll start with second round, this conference. Pradėsime. Thank you very much. Pradėsime konferencijos antrą dalį. Išklausysime e, informacijos apie okupuotų teritorijų. Ponas Šluga dalyvauja čia iš Kijevo. Taip pat dalyvauja Pone Aleksandra Matvičiuk, ji yra Ukrainos pilietinių teisių centro Donbase e, vadovė ir ponas Ilaki Prokihace. Ponas Prokihice pasisų pirmininkas, jis yra e, Gruzijos strateginio instituto e, užsimančių Abhazijos ir Osetijos regionais ekspertas ponas Denys Samots yra direktorius dirbantis su Kalnų Karabacho klausimais. Pereinu dabar į lenkų kalbą, man taip yra patogiau. Ponios ir ponai. Pokazała mm, e, właśnie zróżnicowane podłoża. Dziękuję už pakvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad konfliktų priežastis yra skirtinga ir žmogaus teisų padėtis taip pat yra nevienoda tose konfliktuose regionuose. Šitų konfliktų priežasčių dėje mes negalime pašalinti. Tačiau mums labai rūpi pilietinės visuomenės uh, E, padėtis, humanitarnė padėtis. Mums reikia išsiaiškinti, kokiu problemų tenka patirti šių regionų gyventojams. Žinoma, kyla klausimas, e, ką iš esmės reiškia išaldytas konfliktas. Niekas taip konkrečiai ir nėra apibrėžęs šito termino. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad šis rytis yra labai sudėtinga, ypač turint omenyje mūsų veiklą Euronest. Kai mes imamės šių temų, visada mes susidurėme su labai sudėtinga situacija ir nelabai galime ją tinkamai įvertinti, suvokti. Ukrainoje yra labai daug žmonių, kurie šalies viduje perkelti į kitas teritorijas. Jie tiesiog e, netenka savo išgyvenimo pagrindo, kadangi jie e, gyveno krizės regionuose ir buvo perkelti kitur. Yra ir kitų teritorijų, kuriuose tiesiog rusena pastovus konfliktai. Pavyzdžiui, sutinka situacija Krymo totorų, totorių. Dabar aš norėčiau tiesiog paprašyti jūsų, kad pasisakydami kalbėtumėte ne ilgiau kaip aštuonias minutės, kad liktų laiko ir diskusijoms. Pirmajam suteikiu žodį Dimitro Šulgo iš Tarptautinio fondo Kijeve. Prašau, žodis jums. Thank you very much. Uh, Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte dalyvauti šiame renginyje ir pirmiausia noriu atsiprašyti, kad negalėsiu likti iki renginio pabaigos. Turėsiu išvykti anksčiau, kad spėčiau į lėktuvą. Kitas dalykas. Aš esu iš Krymo. Daug mano giminaičių gyvena ir toliau šiame regione, nes todėl Krymą žiūriu ir kaip į asmeninį klausimą ne tik kaip į profesinį. Pabandysiu apsiriboti šį kartą tuo, kad e, e, tilpti į svarbiausias pastabas ir neužimti per nelik daug laiko. Pirmojos sesijos dalyje mes išgirtume šiek tiek apie tai, yra, kokia yra situacija ir kokios tendencijos vystosi, ką galėtų nuveikti ES, buvo šeltas klausimas ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, kad dėl situacijos Krime, mano supratimu, mes turime tris svarbias tendencijas. Pirmoji - militarizavimas e, viso pusėsalio. Norėčiau priminti, kad Sovietų sąjungos laikais e, labai galingas buvo Krymo pusėsalis. Tai buvo viena vertus ir turizmo vieta, tačiau dar svarbesnė pusėsalio funkcija buvo atlikti karinę funkciją. Pastaraisiais metais Rusija atkūrė karinę infrastruktūrą ir vėl labai stipriai militarizavo e, pusęs ar iki ankstesnių e, faktiškai ribų. E, buvo vėl ten patalpintas brandolinis ginklas, gal paties ginklo ten ir nėra, bet visa infrastruktūra jam priimti ten yra paruošta. Taip pat sudėtingi labai ginklai kaip raketos, kurios šaudomos iš Kaspio jūros į Siriją, E, irgi e, dabar yra Kryme. Dabar e, iš ten esantis ginklai galėtų pasiekti bet kurį Europos tašką, netgi Briuselį, kodėlgi ne. Manau, kad turime kalbėti apie Ukrainos saugumą ir ne tik apie Ukrainos ir ne tik apie Juodosios jūros basėnų saugumą, bet apie Europos saugumą apskritai. Kartais pamirštama, kad Rusijos pajėgos į Siriją juk išvyko iš Krymo. Ir manau, kad galime kalbėti čia apie sąsąją su kitomis Rusijos intervencijomis kitose pasaulio dalyse. Jūs vyksta iš Krymo. Antra, žmogaus teisų pažeidimai ir svarbiausių laisvių pažeidimai. Tai yra kita tendencija, kuri dabar ryški Kryme. Yra daug dokumentų įrodančių tuos pažeidimus, daug jų buvo pateikta Europos parlamentui. Mes Turime daugiau nei 3000 politinių kalinių. Madžylis, e, Krymo totorių parlamento veikimas yra uždraustas. Yra taip pat uh, sulaužoma etninių grupių kai kurių struktūra. Ir okupacija buvo bandoma priešintis būtent taikiai. Nėra jokių nevyriausybinio organizacijų ar žiniasklaidos laisvės. Jokia organizacija laisvai Kryme neveikia. Kai bandote sužinoti Kryme gyvenančių žmonių viešąją nuomonę, nėra tokios nuomonės, kadangi nėra viešos diskusijos jokios ir nėra tam jokių galimybių. Norėčiau pailustruoti, kokia situacija yra bloga. E, Rusijos teisės aktus yra pasakyta, kad vystyti kokią nors politinę veiklą, Krim yra nusikaltimas ir žmonės, tokie žmonės kaip Mikolas Seminadė, pažiūrėjau, sulaukė įkalinimo bausmės, jis yra Kryme dirbantis Rusijos žurnalistas, nes jis pasakė, kad kad Krymas yra Ukrainos teritorija, tačiau okupuota. Kitas dalykas - migracija ir žmonių keitimasis. Tai yra labai svarbu, kalbant apie Krymo gražinimą. Pastaraisiais metais per 40 tūkstančių žmonių turėjo išvykti iš Krymo, iš savo namų į kitas Ukrainos vietas, dėl karinių veiksmų būtent. Tuo pat metu matome dar vieną tendenciją. Rusai atvyksta kurti skrymę. Tai yra ir pareigūnai, ir kariškiai, verslininkai. Ir šiaip dirbantys žmonės nėra patikimų duomenų, tačiau yra aiškiai matoma tendencija. Matoma, kiek atvyksta žmonių ir 120 tūkstančių Rusijos piliečių pirminiais vertinimais yra atvykę gyventi į Krymą. Ji, jeigu palygintume tuos skaičius, tai pamatytume, kad 5 procentai visų gyventojų pasikeitė per pastaruosius dviejus metus. Tiesiog prisiminkite tai, kad kalbėsime apie paralelės su kitais istoriniais atvejais, pavyzdžiui, apie Baltijos valstybės. Tiesiog pamastykim, kokias pasiekmes turi E, visą tai Krymo gražinimo Ukrainai atveju. Kaip atrodys Krymas kitam šimtmetį, pavyzdžiui. Ką galėtume daryti, ką galėtume veikti tarptautinė bendruomenė ir ES pirmiausia? Atsakymų buvo pateikta daug. Ir per pastaruosius mėnesius mes matėme, kad Europos taryba priėmė keletą svarbių rezoliucijų, jungtinių tautų organizacijos uh, Generalinė asamblėjoje įvyko taip pat svarbus balsavimas. Buvo atliktas vertinimas e, tarptautinėme tribunale. E, buvo konstatuota, kad Rusija okupuoja Krymą, kad yra okupuota suverenios valstybės teritorija. Aš tikiuosi, kad, kad e, kai bus balsuoma Europos parlamente, E, bus sulaukta plataus pritarimo siūlymai rezoliucijai, lygiai taip pat, kaip bus balsuojama jungtinėse tautose dėl kitų dokumentų. Aš manau, kad svarbu paremti balsavimą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Ir turime pasižiūrėti, kokios gali būti to balsavimo pasiekmes. Pavyzdžiui, Europos parlamentas gali pasiremti 49 metų jungtinių tautų konvenciją dėl civilių gyventojų apsaugos. okupuotose teritorijose. Tai turi daug praktinių pasiekmių. Pavyzdžiui, okupanto, e, okupantas turėtų būti laikomas atsakingų žmogaus teisų situaciją okupuotoje teritorijoje, ne kas nors kitas. Taip pat turėtų būti, turėtų būti pasiekta, kad okupantas užtikrintų religijos laisvę, kad žmonių nebūtų atiminėjimas jų turtas ir panašiai. Taip pat svarbu, kad e, Krymo pusėsaryje būtų suteikta galimybė tarptautinėms organizacijoms stebėti žmogaus teisų padėtį e, kad būtų siunčiamos nepriklausomos misijos stebėti situaciją vietoje. Aš manyčiau, kad, kad, kad tokia misija galėtų veikti, pavyzdžiui, Ukrainoje, iš kurį galėtų reguliariai nuvykti į Krymą vertinti padėties. E, taip pat už žmogaus teisų pažentimus turėtų būti taikomos sankcijos. Kryme mes matome, kad kalbama labiau ne apie žmogaus teisų pažeidimus, o apie okupaciją pačią. E, tačiau negali veikti Madžis, Krymo totorių parlamentas, negali veikti visai lė kitų organizacijų, jos užveikimą sulauktų sankcijų. Tai būtų tikrai prasta situacija. Ta, taip pat mes esame pateikę e, sąrašą rekomendacijų, kurias pateikė Krymo situacijos ekspertai. Jos galima rasti čia mūsų dokumente. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas kalbės ponia Aleksandra Matvičiuk, ji yra pilietinių e, teisių centro vadovė. Prašom, žodis jums. Has... Po Euromaidano e, įvykių e, ketinta sukurti iš tiesų demokratinį pagrindą e, tolesnį Ukrainos raidai, o kas įvyko, e, tai. E, karinis konfliktas, Rusijos įsikišimas į Ukrainos teritoriją. Tūkstančiai žmonių žuvo, 22 tūkstančiai um, sužeistųjų, kiti buvo priversti bėgti iš savo namų. Visą tai reikėtų vertinti kaip karo situacija ir humanitarnė pagalba ir žmogaus teisų gynimas čia tampa uh, visako svarbiausio aspektu. Prieš civilius e, žmonės yra organizuojami teismai, e, e, taikomas smurtas ir dauguma yra tiesiog įbauginti. Mm, nebuvo stabdomas, persekiojamas, niekas nemėgino jiems padėti. Sistemingai tas persekiojimas vyksta ir yra kišamas į Ukrainos severenumą dėl politinių įsitikinimų, mm, kitokių, kitokių pagrindų yra užsipuolama. E, Vladimiras Rabavas iš Horlevkos e, tiesiog e, ketino ginti tas vertybės, tačiau jo kūnas buvo rastas viename administracinėme pastate nukankintas jis buvo ir dėl to mirė. Toks e, teroras, samoningas teroras vyksta nuolatos. Donetsko ir Luhansko vadinamojus vadinamoji liaudės respublika priepia 3 milijonus žmonių. Ir čia teisinės procedūros iš esmės ne, neegzistuoja ir žmogaus laisvės e, ar teisės yra varžomos tik tam tikros mažos um, sukilėlių kuopelės. E, žmogaus teisės čia apskritai neegzistuoja. Kiekvienas asmuo, nesvarbu kokios lyties ar amžiaus, nuolatos jaučia baimę būti pagroptas, nukankintas, išprievartautas, sumuštas. Ir tokios, tokie kankinimai vykdomi sistemingai daugiau nei 165 e, e, dingęs 79 įkalinti 86 procentai mm, karių ir, ir kas antras civilis e, buvo kankinami arba su jais buvo žiauriai elgiamasi. 68 procentai karių, 71 e, procentas civilių e, kalbėjo apie reguliariai pasikartojančią tokią praktiką. Na, o 33 procentai karių ir 16 procentų civilių netgi mm, tapo mirčių dėl kankinimų liudininkais. Kankinimo metodai yra įvairūs ir taikomi ir toliau. Daugiau nei šimtas e, asmenų yra įkalinta ir šiuo metu, tarp jų ir civilių, kai kurie jau pusantrų metų yra kalėjime ir gali būti, kad net ir iki kito darybų raundo jie į laisvę taip ir neišeis. E, taip pat e, yra taikomas ir priverstinis darbas sulaikymo centruose. Ta priverstinį darbą mm, dirbo 53 procentai karių ir 58 e, civilių. 47 procentai karių ir 11 procentų civilių e, vykdė net ir karinio pobūdžio darbus. Pavyzdžiui, turėjo ir e, egzumuoti e, žuvusių e, palaikus, e, Tornado nariai vienos kovotojų už savo teisės gynėjai nariai buvo irgi sulaikyti e, neteisėtai ir kankinami rytų Ukrainoje. Ir, jung, ir apie tai skelbia informacija ir, ir Rusijos, ir Ukrainos žmogaus teisų organizacijos įvairios. Tai čia matote žemėlapių, e, kur geriau matyti konflikto zona. Kitoje skaidrėje yra pažymėta, e, kur yra fiksuojamas ir su lytimi susijęs smurtas prieš tam tikrą lytį. Ar, ar, e, ar tai būtų įkalinimo vietose sulaikymo centruose ar kur kitur yra vykdomi išprievartavimai, priverstinė sterilizacija ir kiti žiaurūs dalykai. Tai čia yra keletas uh, tokį smurtą patyrusių asmenų liudijimų apie kankinimus. Į, į tokią praktiką įtraukiami ir vaikai, priverstinė tvarka yra e, verčiami, verčiami burtis į, į karinės organizacijas vaikai, taip pat e, kartais jie prisijungia ir laisvanoriškų pagrindų dėl tam tikrų įsitikinimų arba tiesiog dėl poreikio e, rasti stogą virš galvos ar kaip nors išgyventi. Karinė įranga ir ekipuotė buvo gabenama per sieną tarp Rusijos ir Ukrainos garsiaisiais mm, baltaisiais e, sunkvežimiais. Ir buvo sukurti vadinami koridoriai e, taikos, mm, per kuriuos ir, ir pateko į Ukrainos teritoriją ta visa įranga. Taip pat žinote e, garsų į Malazijos lėktuvo numušimo atvejį. Taigi kita valstybė tiesiog okupavusi laiko teisėtas Ukrainos e, teri, teritorijas e, Luanskė ir Donetskė. Šiuose regionuose tai yra ginkluotas konfliktas ir Minsko e, susitarime yra numatyta taip pat ir amnestija. Amnestija turėtų būti taikoma visiems, kurie nukentėjo dėl baudžiamo pobūdžio, dėl, dėl nusikalstamo pobūdžio veiksmų. Jeigu bus pritaikyta amnestija ir tiems, kurie organizavo e, tokius veiksmus. Tada žvelgime dar taip pat ir į e, Padniestrės regioną, taip pat į pietuose, tie galime bet kur kitur tiesiog išvelgti, kiek problemų tai sukels. Ačiū, kolega Irakė Počigidze, Rusijos atstovas. Ačiū Aš norėčiau pristatyti temą dviem dalimis. Pirmiausia, pateiksiu bendrą informaciją apie patį konfliktą, kaip jisai atrodo, kokie procesai vyksta ir po to pateiksiu konkrečių žmogaus teisų pažinimo pavyzdžių. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad konfliktų dim, dinamika e, e, lemia tai, kokią poziciją užims rytų partnerysės valstybės, kad būtų analizuojamas Rusijos elgesys, jos politika užtikrinti ribotą suverenumą, tačiau tik tai formali ta suverenumo idėja yra įgyvendinama o tose valstybėse elgiamasi visai kitaip, kurios nori žengti savo keliu. Vertindami konfliktus mes turime pirmiausia atsižvelgti į dinamiką, į tai, kaip tie konfliktai atsirado ir taip pat nepamiršti, kad mes susidurėme ir su naujoviška hybridinio karo praktika, kuri atsirado prieš kurį laiką, be kitako ir jau ankstesniuose konfliktinėse zonuose. Taigi reikia turėti visuomet, turėti omenyje, kaip konfliktai atsirado. Kalbant konkrečiai apie Abhazijos, Pietų Osetijos regionus, tai pirmiausia, tie konfliktai kilo dėl šitų teritorijų militarizavimo, kuris prasidėjo prieš kurį laiką o dabar maždaug 3500 taip vadinamų Rusijos mm, karinių mm, pareigūnų. Tai nėra e, e, įprastinės, partij, e, įprastinės kariuomenės pareigūnai, bet tai yra taip vadinami pasienio apsaugos pareigūnai. Taigi militarizavimas vyksta tiesiog vadovaujant Rusijos administracijai. Taip pat yra teikiama karinė įranga, yra kuriamos įvairios e, karinės bazės ir atsirado naujų tendencijų. Gali e, regione, kai yra bandoma kurti karinį miestelį. Tai yra senoji e, sovietinė praktika, kai miestui yra suteikiamas karinio miesto statusas ir tas miestas teritorijai yra e, militarizuojama ir tampa tam tikru atramos karinių punktų. Šių teritorijų finansinė kontrolė, reikia aiškiai suprasti, visiškai tenka Rusijai politiškai, finansiškai, kariniu požiūriu. Ir kai kalbame apie finansinę paramą, tai reikėtų priminti, kad daugiau negu 29 procentus biudžeto Cinvalyje, pavyzdžiui, teikia Rusija, o kitoje teritorijoje maždaug 80 procentų faktiškai tų teritorijų gyventojai gyvena subsidijuojami iš Rusijos biudžeto. Tačiau tos subsidijos gali būti ir tikslingos, pavyzdžiui, įgyvenant konkrečius projektus. Tai labai svarbu paminėti, kadangi visa tai rodo, kad Rusija vykdo šių teritorijų kontrolę. Jūs, ko gero, žinote apie tam tikrą Surkov sąrašą, kažkas panašaus į Wikileaks. iš kurio ryškėjo, kad labai pedantiškai kontroliuojamos politinių lygių šios teritorijos ir dabar norėčiau pakalbėti apie žmogaus teisų aspektus. Ir turėčiau pirmiausia paminėti naujausius įvykius susijusius su nauja, taip vadinama, teisė, naujais įstatymais, kurie sudaro sąlygas tęsti likusių Gruzijos gyventojų išstumimą Mm, dauguma e, Gruzijos gyventojų buvo išstumti iš e, šito konfliktinio regiono teritorijos, jiems nesuteikiant pilietybės ir tai reiškia, kad jie turi gyventi visiškai nepalankiomis sąlygomis. Jie negali laisvai judėti, kadangi jų statusas yra susijęs su e, tam tikru judėjimu, kuris yra reglamentuotas, jie neturi teisės taip pat į savo nuosavybę. Ir problema yra tai, kad nėra jokio teisinio apibrėžimo šiam konkrečiam demografiniam segmentui. Bet to problema tampa sunkesnė dar labiau, kadangi šitas e, klausimas politiškai ypatingai diskutuojamas teritorijos viduje. Ir tas klausimas tampa ypatingai politizuotas. Bet e, problema yra ta, kad e, likt sprendimo ieškoma, tačiau jo nerandama. E, judėjimo laisvė ir tų asmenų judėjimo laisvė yra susijusi su jų e, teisiniu statusu, kadangi jie negali judėti, jie neturi kokių nors ryšių su etniniais e, gruzinais šioje teritorijoje ir tai yra didžiulė problema. Kitas aspektas yra susijęs su teisės į mokslą ir švietimą, švietimą pažeidimais. Aš tai būtinai norėjau paminėti, kadangi vyksta tam tikra uh, Gruzijos. You cannot teach in Georgian to the predominantly. Mokytis galima gruzinų kalbą. O teritorijoje maždaug buvo 52 mokyklos, dabar jų liko šiek tiek daugiau negu 30 ir iškyla problema gauti išsilavinimą gimtają kalbą, o svarbiausia problema yra ta, kad daugumoje mokykloje nėra klasių pamokų gruzinų kalba. Ir tokios tendencijos tęsiasi, kadangi Rusijos švietimo sistema vis labiau yra įdėgiama ir yra teikiamos instrukcijos, kaip Rusijos švietimo sistemą dėkti šioje teritorijoje, kadangi yra e, mm, siunčiami ir labiau naudojami vadovėliai, ir vyksta tam tikras rusifikacijos procesas, žinoma, į šitą teritoriją metant didžiulės investicijas. Ir šitos teritorijos tiesiog yra atkirstos nuo e, kitų teritorijų, jos yra kontroliuojamos. Žinoma, galima kalbėti ir apie kitas problemas susijusias su teisės nuolatinai gyventi teritorijoje. Taip pat iškyla ir problemų apsirūpinant būtinaisiais maisto produktais, kadangi reikia iš, jiems išvykti į kitus regionus apsipirkti ir žinoma dažnai tie maisto produktai, prekės yra konfiskuojamos. Dėkuoju. E, Mr. Denis Samut. Kitas kalbėtojas yra Denis Samut. Jis yra vykdantisis direktorius institucijos, kuri užsima analizę ir mokslo tyrimais. Mano šiek tiek skirsis pasisakymas nuo ankstesnių, sako kalbėtojas. Aš su pilietis gimęs Maltoje, nesu susijęs tiesiogiai su tom teritorijom, o čia buvo pakviestas kiek suprantu, dėl to, kad 25 metus stebiu tos visus konfliktus iš arti. Paprastai mano pasisakymai nepatinka abiems pusėms. Tikiuosi, kad galbūt nenuvilsiu tų, kurie mane pažįsta ir dabar. 20 mečius Azerbaidžiano ir Armenijos žmonės e, gyvena su tuo konfliktu. E, dėl, nesutarima dėl kalnų Karabaho. Tūkstančiai žmonių žuvo, kai tik konfliktas prasidėjo. Ir tai, tai vyko paskutiniais dar Sovietų sąjungos gyvavimo metais. Nuo 94 metų e, vyko tokios e, silpnos paliaubos, smurto šiek tiek sumažėjo, bet abi pusės ir toliau vykdė smurtinius išpolius. E, vėlgi buvo ir limtesnių konfliktų paaištrėjimų ir jo susilpnėjimo. Ir abi dvi pusės kariavo keturių dienų, taip vadinama, tokį net ne karą, o karelį, ir pažeidimai žmogaus teisių buvo labai rimti. Taigi kokie, kokios dabar yra pasiekmes visų tų priešiškumų, visų tų nestojimų iki šiol. Šiandien sunku kalbėti apie Kalnų Karabacho konfliktą. Tenka prisiminti, e, aišku, teritorijos integralumo reikalus, apsisprendimo aspektus ir taip toliau kad ir kokie bebūtų svarbus tie principai, jie neturėtų užgošti kitų lygiai taip pat svarbių dalykų e, - pagarbos šimtų tūkstančių ar net milijonų žmonių gyvybėms. Tai turi, tai tas konfliktas toms gyvybėms turi tiesioginės įtakos. E, regionai, kurie yra šalia to, e, tos konflikto zonos, taip pat juk nukenčia, nukenčia visa valstybės teritorija. Kita vertus yra geopolitiniai klausimai, geostrategija ir taip toliau. Svarbu ginti visų žmonių interesus, kai vyksta konfliktas. Svarbu, kad svarbiausi klausimai atsidurtų diskusijos centre. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, e, kad vyksta šios dienos posėdis. Norėčiau paminėti keturias svarbias dimensijas. Be abejo, kiti gali sakyti, kad jų yra dar gerokai daugiau, bet laiko nėra tiek daug, tai sustelksiu prie keturių dalykų. Pirmiausia, Azerbaidžiano e, žmonės Kalnų Karabache e, turėjo persikelti dėl konflikto. Šimtai tūkstančių žmonių turėjo palikti Kalnų Karabachą dėl to, kad buvo netos e, etninės pakraipos, taip sakant, ir turėjo išvykti kitur Azerbaidžiane. Tų žmonių situacija yra labai skirtinga, žvelgiant į tai, kaip jie gyvena šiandien. Tačiau svarbus faktorius yra štai koks. Jie visi nori grįžti. Jie visi mano, kad e, grįžimas namo yra jų teisė. Teisingai, čia ir turėtų savo žodį tarti tarptautinė bendruomenė. Tačiau svarbu suprasti, kas ir kaip vyksta. Mes girdėjom apie kitus e, konfliktus. Jų yra kitur, be abejo, žmonės juda, kraustydamiusi, pavyzdžiui, pietuos etijoje iš vienos šalies dalies į kitą. Ankstesniais metais yra to buvę, ankstesniais metais to, to yra buvę daugiau negu dabar, bet Kalnų Karabacho atveju nematėme nei vieno azerbaidžianiečio, kuris būtų galėjęs sugrįžti atgal namo saugiai. Kitas dalykas - tai yra klausimas susijęs su Armenijos žmonėmis Kalnų Karabache. E, ką daryti su žmonėmis, kurie dabar gyvena Armenijos teritorijoje? Tie žmonės gyvena apsupties sąlygomis. Jie neturi jokio pripažinto politinio statuso. Izolacija tų žmonių tęsiasi pačiais įvairiausiais būtais. Kalnų Karabache e, ir visoje konflikto zonoje žmonės gyvena nuolatos bijodami, bet kada gali pratrūkti karinis konfliktas. Na ir jie uh, bijo, kad vėl bus žudynės, vėl bus mūšiai. Ir, ir, ir jie jau prisimena, kiek jų žuvo ankstesniais metais, kai vyko kovos veiksmai. Kalnų Karabacho žmonės yra tas galbūt aspektas, kuris nepadeda išspręsti to konflikto. Jau tačiau, kad reikėtų ieškoti kūrybiškų kažkokių sprendimų šiuo atveju, kad Kalnų Karabako bū, pro, problema būtų išspręsta ir kad tas konfliktas neliktų toks užrakintas ir nepajudinamas. Šimtai tūkstančių kitų žmonių, kurie turėjo palikti savo namus dėl konflikto, tai yra azerbaidžianiečiai iš tų septynių teritorijų šalia Kalnų Karabako, irgi patiria įvairių sunkumų. Jie turėjo vykti į Azerbaidžaną, o Azerbaidžanas E, iš Azerbaidžiano, kartais gal ir Armenija. Tie žmonės negali suprasti, kaip atsitiko, kad jie turėjo palikti savo namus, kaip jie buvo priversti išvykti tremtin, persikelt kitur, toli nuo ten, kur gyveno anksčiau. Aš manau, kad iš tikrųjų labai sunku šiuo atveju kalbėti apie žmogaus teisės ir nesuprasti, kokie yra asmeniai dalykai, kurie lemia visus šitos dalykus, kodėl žmonės skirtingai vertina situaciją. Na ir karo nusikaltimai, dar vienas aspektas, kurį norėjau paminėti. Balandžio įvykiai buvo pažymėti labai tokių, sakyčiau, žiaurių epizodų. Nebuvo atliktas joks tyrimas dėl to, kas atsitiko balandžio mėnesį, kokie karo nusikaltimai buvo padaryti. Aš kalbėjau su daugeliu žmonių, kurie dirba tarptautinėse organizacijose, kurių darbas yra prižiūrėti tokius dalykus. Jie visi man sakė, kad, kad yra pakankamai įrodymų, kad būtų galima įrodyti, kad buvo padaryti labai rimti karo nusikaltimai. Šį rytą girdėjome minint tarptautinį baudžiamą į teismą ir, ir taip toliau ir panašiai, bet mes norėtume tai tuo pat metu paraginti Europos parlamentą, kad šis paragintų Armeniją ir Azerbaidžianą spręsti e, šį konfliktą, kad reikalų esant būtų kreipiamas į tarptautinį baudžiamą į tribunolą. Aš išgirdau sakant vieną iš Azerbaidžiano parlamento narių netaip seniai, Angulijau, man atrodo, yra jo pavardė. Jis kalbėjo už, apie tai, jog būtų užkreipimas į tarptautinį baudžiamą į teismą. Aš manau, kad abiejose konflikto pusėse parlamento nariai sutiktų tai daryti. Na ir galiausiai penkios konkrečios rekomendacijos dėl to, ką galėtume padaryti, jei norime padėti šiam taikos procesui įsibėgėti. Pirmiausia, ES remia taikos procesą. Yra sudaryta Minsko grupė, be abejo, ta veikla yra reikalinga, ją reikia tęsti. Būtina kurti pasitikėjimo kūrimo priemonės, įskaitant pasitelkiant ir parlamentinę dimenciją. Manau, kad parlamentarai čia turi suvaidinti jiems tai tenkantį vaidmenį. Nereikėtų parlamentarų naudoti konfrontacijai didinti, tiesiog reikėtų rasti vietas, kur galėtų vykti atviras dialogas ar konfliktuojančių pusių antrą. Ir toliau reikia remti pilietinės visuomenės organizacijų darbą šiame regione. Mes esame girdėję apie tai, koks galėtų būti formatas pasirinktas pilietinės visuomenės dialogo. Tai galėtų atskirų bendryjų dialogas, tai galėtų būti dialogas tarp armėnų ir azerbaidžianiečių, o aš manau, kad visi tie formatai yra tinkami. Mes negalėtume sakyti, kad štai mes, pavyzdžiui, bend, dalyvausime tik dialoge tarp atskirų bendryjų. Arba nedalyvausime, pavyzdžiui, e, diskusijose, jeigu ne, nedalyvaus kažkas, ko mes norėtume, kas ten dalyvautų. Aš manau, kad tie įvairūs formatai gali suartinti žmonės. Taip pat būtinas, būtina prieiga e, taikos kūrimo organizacijoms prie tų regionų. Taip pat ES ar Bendrės Arbaidžianas pasirašo susitarimus įvairius. Ten galėtų būti traukti įvairūs taikos kūrimo aspektai. Taip pat Europos parlamentas galėtų nusiųsti e, misiją į tą regioną, e, kaip tą yra padariusi Europos taryba, kad būtų galima detaliau pasižiūrėti į žmogaus teisų situaciją šioje konflikto zonoje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponui Denis Samut. Štai dabar turime gal 20 minučių dar diskusijai. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Europos parlamento nariams. Pone Harms galbūt, pradėkite, prašom. Um, again, <laughs> like in the, in the last round, uh, not um, many... Uh... Iš tikrųjų neturiu po pirmo diskusijų turo ką esminio pridurti. Mes kad tik konstatavome, kad reikėtų organizuoti kitais metais e, e, vizitus, misijas, surinkti informaciją, faktus konkrečioje vietoje. Vietoj to, kad kalbėtume apie ką nors, ko mes neišmanome, su kuo es nesame susipažinę, kad nekalbėtume apie žmonės, su kuriomis nebuvome susitikę. Taigi ta faktų rinkimo, medžiagos rinkimo misija galėtų būti tas iššūkis, kurį kitais metais turėtume prisiimti. Matvičiuk e, adresu norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, jūsų pranešimas yra labai geros struktūros. Aš Buvau susipažinusi su jūsų darbu anksčiau, tačiau matau, kad šiame ataskaitoje atsispindi abiejų konflikto pusių požiūris, nors mes puikiai žinome, kas yra agresorius ir dabar mes suvokėme ne vienpusiškai problemas, vertindami tik tai iš vienos teritorijos konflikto dalies požiūrio taško, bet iš abiejų. Tačiau pagrindinės skirtumas, kurį mes pastebėjome, tai yra e, teisės viršenybės principų pažeidimo faktas. Ir mes būtent tuo turime domėtis. Kitas dalykas - prisijungimas prie tarptautinio baudžiamojo teismo tikrai būtų didelė mm, pažanga. Ačiū. Galvojant, ką mes galėtume nuveikti, galbūt mes turėtume konstatuoti arba mm, tiesiog pasižadėti, kad šitie konfliktai netaptų ne tik įšaldyti, bet ir pamiršti. Osetijoje, Abhazų situaciją. Taip pat Krimo klausimas yra labai aktualus klausimas. Kadangi ten okupantų skaičius yra ypatingai didelis. Taip pat e, Gruzijos nevyriausybinės organizacijos turėtų informuoti mus apie tai, kokie, kokios problemas iškyla siekiant išsaugoti Gruzijos suverenumą. Tiesiog negalima skirsyti kai kurių regionų į mažiau svarbus ir versti juos e, nueiti užmarštim. Pasitikėjimo stiprinimo priemonės Kalnų Karabache mano manimu, yra labai svarbios, kadangi situacija išlieka labai įtempta, priklausomai nuo to, su kuo yra kalbamasi ir aiškinamasi pozicijas, jos yra skirtingos. Taigi reikia siekti daugiau pasitikėjimo ir trečiųjų šalių nevyriausybinės organizacijas galbūt reikėtų paraginti dirbti siekiant Mm, pakviesti abi konfliktuojančias šalis dialogui. Rebeka Harms iš tikrųjų mm, teisingai pastebėjo, kad mes turime imtis tų iniciatyvų. Dėl kolegų iš Ukrainos, kadangi jūs negalite patekti į Krymą, galbūt reikėtų pagalvoti apie bendradarbiavimą su Rusijos nevyriausybinės organizacijoms ar netokiu nėra tokių žmogaus bent universalių teisių nevyriausybinio organizacijų, kurios galbūt galėtų būti linkusios bendradarbiauti su jumis Krymo klausimu ir taip pat kitų Ukrainos rytinių teritorijų okupavimo klausimais. Назарбаев. Большое спасибо, я буду говорить на русском языке. Vėl kalbėsiu rusiškai. Norėčiau padėkoti kolegai Sabato už informaciją apie situaciją, tačiau norėčiau atkreipdėmės kai kurios aspektus. Sav, supranta, kad vertinant Krymo konflikto, rytų konflikto, Spadniestrės konflikto kontekste, tai Osetija ir Abhazija, Abhazija yra tos teritorijos, kuriuose konfliktus uh, organizuoja Rusija ir sunku ją paveikti. Tačiau kalbant apie Azerbaidžiano teritorijų okupaciją Kalnų Karabache, tai mes kalbame apie Armenija, kuri yra partnerystės programos narė, 100 milijonų eurų kasmet gaunanti dotacijų ir daryti poveikį, kad šita okupacijos politika būtų sustabdyta, yra įmanoma, tačiau kažkaip apsiribojama rekomendacijomis, patarimais grįžti prie dialogo. Tas dialogas mm, yra bandomas tęsti jau 25 metus, tačiau jisai neproduktyvus. Vienas milijonas azerbaidžianiečių, 300 tūkstančių armėnų, tiesiog negali e, e, naudoti savo e, teisių ir tiesiog armenams yra siūloma 20 tūkstančių armenas prisijungti prie Armenijos arba paskelbti nepriklausomybę. Taigi reikia pagalvoti, kad tai yra didžiulis trikdis šio regiono E, potencialios ekonomikos regiono vystimuisi, kuris galėtų būti naudingas ir Armenijai, ir Azerbaidžianui. Taigi ES galėtų pasinaudoti savo svertais ir padaryti poveikį šiai situacijai. Ačiū. Pogas Jan. Thank you very much. Ačiū. Kolega iš Azerbaidžiano E, pradėjo kalbėti ir aš norėčiau pratęsti jo, jo, jo pradėtą mintį. Labai būtų labai greitai Karabachas paskelbė Respubliką ir tuomet nepriklausomybę ir tiesiog pradėmė dialogą su jais. Tačiau kas nors iš Azerbaidžiano galbūt turėtų atvykti į šito konflikt, konflikto uh, ištakomis mes susitikome su armenais Gruzijoje ir aš manyčiau, kad tą reikia daryti ir šiuo atveju. Tiesiog, žinoma, kad Azerbaidžianas yra pakviestas ir gali kalbėti čia, tai žinoma, mes turime su to taiksytis, jie turi tokią teisę. Tačiau buvo išsakytas labai įdomus aspektas, mintis, labai svarbu suprasti tą aspektą, turint omenyje vykstančias dinamikas. 2016 metais balandžio mėnesį buvo e, parengta Kalnų Karabaho ombudsmeno ataskaita. Rytoj gruodžio 9 bus parengtas e, trečias išsamus pranešimas Aš nežinau, ar jūs keičiat tos pranešimus, galbūt jūs, jūs e, stebite CNN arba BBC ir esate patenkinti, kad išmanote situaciją. Tačiau jūs turėtume įsiskaityti ir pagalvoti, ar tų ataskaitų pasiekmės atsiranda ar ne. Tuomet reikėtų pagalvoti, kaip elgtis toliau. Tie parlamento nariai, kurie dalyvavo mm, Kalnų Karabache, žinoma, gal situaciją išmano ir gali pristatyti ją pakankamai išsamei, tačiau aš norėčiau jūsų paklausti. Be šito renginio, ar jūs e, pastebėjote kokių nors e, teigiamo indėlio sprendžiant šį konfliktą kitokias apraiškas, mes grįžtame atgal. Ar jūs tiesiog padarėte įtaką mums, kad mes pakeistume savo požiūrį, ar tiesiog jūs galvojate, kad jūs atlikote savo darbą? Ačiū ir dabar tada pereikim prie atsakymų raundo. Dėkui, aš pradėsiu, bet mano kolegė paskui prates, nes turi daugiau informacijos apie žmogaus teisų organizacijas iš Rusijos. Nors iš esmės galima pasakyti, kad Kryme tapo sudėtingiau bendradarbiauti su Rusijos e, nevyriausybinėmis organizacijomis, kadangi apskritai tai, kas vyksta, bendras požiūris e, Rusijos į, į Krymą Ir, ir, ir tai, kad Krym, bet koks Krymo pavadinimas vien Ukrainos dalimi jau Rusijai reiškia nusikaltimą, tai matom, kad, kad kad nusikaltimu yra vadinami absurdiški dalykai. Aišku, to bendradarbiavimo yra šiek tiek ir kolegė Aleksandra dar papildys, bet na, kiek galima pasakyti, gal kiek pagerėjo situacija. Mūsų organizacija buvo kaip tik viena iš steigėjų, e, rėmėjų organizuoti misiją faktų nustatymo, e, kaip yra okupuotame pusėsalyje elgiamasi su žmonėmis. Ir Ir tai, ką mes tuomet nuveikėme ir toliau yra tęsiama, ta informacija yra žinoma daugeliu nevyriausybinių organizacijų ir jau kolega kai kurios mūsų bendradarbiavimo aspektus minėjo. Mes tengiamės sukurti platformą jungtinėms iniciatyvoms e, žmogaus teisų srityje, tai yra uh, Rusijos ir Ukrainos žmogaus teisų dialogas pagal pilietinio solidarumo platformą tarptautinę tą darome. Ir yra tikrai kolegų e, iš, iš Rusijos, kurie patys nukenčia, kurie yra e, kankinami, e, su jais nežmoniškai elgiamasi ir vieni kitiems stengiamės padėti, tiek kalbėdami apie Krymo situaciją, tiek apie Luanską ar Donetską. Ir jeigu kalbėsim apie žmogaus teisės ir vertybių gynimą, aš iš tiesų nelabai Įsivaizduoju, kaip žmogaus teisų gyniai iš Rusijos galėtų tą daryti Kryme, kadangi jiems grėstų susidarojimas. Uh, O kovoti, reikia pasakyti, apskritai visuomet reiškia palikti savo komforto zoną, taip jau yra. Ačiū poniai Matvičiuk, dabar ponas Parchidze. Žinau, kad mano pavardė e, sunkiai ištariama, Porčihidze iš tikrųjų esu. Žinau, kad gal ne visai tiesiogiai man buvo užduoti klausimai, bet kai kas vis dėlto buvo adresuota. E, man, pano Štrevičiaus, pavyzdžiui, klausimas. Tai pritariu tam, kad, kad nereikėtų teritorinio aspekto užmiršti. Aš tiesiog pristatydamas visą padėtį neužsiminiau apie tai, nes nebuvo užtektinai laiko. Tačiau be abejo svarbu užtikrinti, kad viskas nenugrimstų užmarštin, bet kuriame ligmenyje tą turime daryti. Turime pagalvoti apie tai, kaip, kaip su tuo elgtis be abejo, kadangi per nelik didelis spaudimas ir domino efektas sukelia. Žinome, kaip įvyko 2008 metais rūpjūti Gruzijoje, kaip įvyko viskas Kryme. Tai visi turbūt suprantame, kad Rusijai kad Rusija mm, m, mm. tikrai nesibaimina jokios uh, kainos, kurią sumokėtų už, už savo veiksmus ir, ir 2008 metais uh, patyrė iš tikrųjų ir, ir skaudų pralaimėjimą, įžeidimą, dėl ko viskas, ko gero, po to taip ir klostėsi, kaip įvyko. Mes uh, tikrai pripažįstame, kad ir mūsų ambasados atstovai turėtų daugiau kalbėti apie visą tai, Ir, ir, ir aš būtinai ir perdosiu ir, ir jūsų raginimą tą daryti ir toliau. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Denisas Samutas. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai vertinu tokį palankų požiūrį ir nusiteikimą parlamentarų dėl iniciatyvų šioje srityje. Ir čia jungtinės tautos, sakyčiau, tikrai daug ką gali nuveikti, nes e, pereinama jau dabar ir į kitą etapą, pasimokius iš, iš savo klaidų praeities ir, ir galima mėginti galvoti toliau apie tai, kaip spręsti dabar Kalnų Karabache konfliktą. Dėl apskritai, jungtinės, dėl apskritai Europos Sąjungos veiksmų aš esu už platesnio masto veiksmus, už tai, kad būtų gan atvirai ir tiesiai šviesiai kalbama apie tai, kas vyksta ir bendraujama tarpusavyje. Ir dar turiu pastabą, nebūtinai ponui Nazarbekovui, bet apskritai kolegoms iš Azerbaidžiano. Rusija yra strateginis partneris Azerbaidžiane. Tai nesitikėkite to paties iš ES, ko tikitės iš Rusijos. Tikrai būtų džiugu jeigu Rusija irgi atviriau kalbėtų ir konkrečiau kalbėtų šiais klausimais. Kai kurias problemas visiškai pagristai ponas Pakosienas iškėlė dėl to, kad sunku yra nuvykti į Kalnų Karabachą. Bet pripažinkim, problemų yra abiejose pusėse. Ir mes jas turim išspręsti. Turime leisti atvykti į Kalnų Karabachą bent jau žmogaus, bent jau humanitarinę pagalbą teikiantiems asmenims, kitiems, kitų tarnybų atstovams turi būti specialus režimas numatytas. Ir aš praktinio pobūdžio pasiūlymą irgi turėčiau, kad tai turėtų būti gal ne, juodas, ne juodasis sąrašas, galim sakyti, koks uh, E, veletinis ar dar kažkoks, bet sąrašas konkretus asmenų, kurie būtinai privalo galėti nuvykti į Kalnų Karabachą. Ir, ir, ir tai neturi būti kažkoks e, dokumentų pasirašymas, deklaracijų teikimas nuvykus. E, ar tai turi, ir tai neturėtų būti savokiama kaip juodasis sąrašas asmenų, į kuriuos imtų žiūrėti kreivai Azerbaidžianas. Tiesiog tai galėtų būti toks praktinio pobūdžio sprendimas, nors kažkiek